Taigi, per favore, se volete prendere posto. Kolegos, prašyčiau susėsti. Netrukus. Gerbiami, ponios, gerbiami ponai ir ponios, pradėsime e, dirbti pagal labai aktyvę programą. Norėčiau paprašyti fotografų ir žurnalistų taip pat užimti jiems skirtas vietas. Ir tada mes galėtume pradėti dirbti. Šiandien padaryti reikia labai daug, laiko mažai. Norėčiau pasveikinti šiame posėdėje ponę Ašton. Tikimės, kad ji e, pasinaudo šią progą ir geriau mums prisistatys. Taip pat atskleis savo politikos gairės. Kaip ir anksčiau, stengsimės tas tris valandas panaudoti kuo efektyviau, kad e, tarp Ledi Ashton ir Europos parlamento narių įvyktų labai aktyvi diskusija. Šis renginys yra labai svarbus ir simbolinis. Matome esminį pasikeitimą. Šiandien rengiame pirmąjį e, kandidatės į komisijos narius klausimą. Tikimės, kad ji išsakys mums ypatingą e, veiksmų programą. Prezenta il vero argomento di novità. Pri... Ir ji taip pat bus vyriausia įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai. Taigi dabar prieš perdodamą žodį kitiems norėčiau priminti šio klausimo taisyklės. Taisyklių privalu yra griežtai laikytis. Ir ne todėl, kad to pagydauja pirmininkas. Reikia tiesiog griežtai laikytis paskirto laiko. Tai yra būtina padaryti tam, kad sugebėtume baigti galiausiai 4-16 valandą. Taigi, pirmiausia, klausimai iš koordinatorių bus teikiami, po to koordinatoriai dar kartą turės galimybę kelti klausimus, paprašyti patikslinimo. Taigi taisyklės yra taikomos visiems, jos yra privaloma jų griežtai laikytis, tik tai vieną klausimą galite užduoti, vieną minutę vienam klausimui yra skiriama. Taigi paprašysiu jūsų laikytis mandagumo ir neuždavinėti daugiau nei vieno klausimo, nes tokiu atveju pirmininkui teks įsikišti. E, taip pat e, klausimai turi būti tikslus, taiklus, aiškus. Iš anksto norėčiau padėkoti už e, bendradarbiavimą ir dabar ilgai nelaukęs perduodžiu žodį poniai Ašton. Ir dabar, poniai, aš ten skiriu 10 minučių. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti šiame posėdėje su jumis šiandien ir aptarti savo būsimus veiksmus. Aš esu pirmoji e, dviejopas pareigas einanti ES pareigūnė, esu e, vyriausiai galiotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai bei ES komisijos vicepirmininkė. Kaip žinote, aš ES parlamentą itin gerbiu. Glaudus bendradarbiavimas su Europos parlamentu bus mano atsakomybės ir darbo pagrindinė dalis. Lisabono sutartis dabar įsigaliojo ir atsivėrė puikių galimybių metas. Lisabono sutartis e, atveria daug perspektyvų e, pasiekti tai, ko ilgą laiką norėjo piliečiai ir Europos parlamento nariai demokratiškesnės ES, efektyvesnės ES, pasiekiančios konkrečių rezultatų piliečiams aktualiuose srityse, skaitant ir ekonomiką, o svarbiausia, tai leis sukurti stipresnį ir patikimesnį Europos e, rolę greitai besikeičiančiame pasaulyje. Galių reikšmė keičiasi pasaulyje. Naujos krizės iškyla kiekvieną dieną. Todėl jūs, kaip ir aš, puikiai žinote, kad mums reikia bendros Europos e, E, atsakomybės ir atsako. Europos e, Sąjunga e, turi visame pasaulyje suvaidinti aktyvesnį vaidmenį, propaguodama taiką, gindama pažeidžiamiausias žmonijos grupės, kovodama su skurtu ir spręsdama daugelį kitų problemų. Mes turime reaguoti tuos iššūkius. Mes turime išgirsti, ką sako mūsų partneriai. Mes e, turime suderinti lyderystę ir partnerystę. Mes turime užsitikrinti, kad mūsų balsas būtų išgirstas. Ir aš būtent tai sieksiu padaryti, padeda jums, padedant jums Europos parlamente, dirbant su pirmininku Baroso ir kitais kolegomis e, komisijoje, bendroje komandoje ir su, aišku, ministrais atsakingais už užsienio reikalus taryboje. Uh, E, mes suprantame, aš suprantu, kad man tenka didelė atsakomybė ir mes visi žinome, kad rezultatų nepasieksime savaime, tik išdėstydami savo e, pozicijas. Viskas e, priklausys nuo to, kokiu veiksmu imsimės. Mes esame atsakingi savo piliečio akivaizdoje ir viso pasaulio akivaizdoje tam, kad, galėt, kad galėtume deramai pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias atveria Lisabono sutartis. Uh, Iš Lisabono sutarties išplaukia vienas svarbiausių uždavinių - sukurti Europos išorės veiksmų tarnybą. Tai yra mano vienas svarbiausių prioritetų. Tai nėra tik biurokratinis darbas, tai yra svarbiausias mūsų kartos šansas kartu e, suderinti mūsų veiksmų uh, skirtingus elementus - politinius, ekonominius ir karinius - ir įgyvendinti nuseklę strategiją. Tokia yra mano vizija. Mes e, turime sukurti tai, kas suteiks papildomos vertės mūsų piliečiams e, ir leis Europą e, suvokti kaip patikimą partnerį visose valstybėse narėse. Mums reikia skirti geriausias ir išminigiausias savo pajėgas šiam siekiui. Ir e, balandžio mėnesį taryboje bus pateiktas atitinkamas pasiūlymas, kuris tikiuosi bus priimtas. Europos parlamentui čia tenka itin svarbus vaidmuo. Jūs jau esate nemažai nuveikę ir aš e, laukiu galimybės kartu su jumis labai glaudžiai dirbti visame šiame procese. Mes e, Kurdami e, tar, tarnybą e, turime spręsti ir visus e, nuolat iškylančius aktualius klausimus. Mes turime būti aktyvus ir veikti veiksmingai visam pasauliu aktualiais klausimais. Ir turime dirbti taip, kaip iš mūsų tikimasi. E, turime dirbti artimiausioje kaiminystėje, mes e, turime dirbti ir e, tokiuose sritise kaip Afganistanas, Pakistanas, Iranas, Artimieji rytai, Somalis, Jemenas. Tai yra tarp mūsų svarbiausių prioritetų. Aš jau dalyvavau e, NATO ministrų sustikime Afganistano klausimais ir ten buvo E, man suteikta puikiai galimybė susikti su NATO generaliniu sekretoriumi ponu Rasmusenu. Aš ketinu vykti į Vašingtoną greitai ir kartu su Hillary Clinton ir kitais JAV aukščiausiais pareigūnais aptarti mūsų strategijas ir veiksmus globalinių klausimų atžvilgių. Taip pat tikiuosi apsilankyti Maskvoje ir Pekine netrukus. Dėl e, artimųjų rytų aš rytoj susitiksiu su senatoriumi Mičelu ir Toniu Bleru ir ketinu vykti taip pat į tą regioną, kai tik tai bus įmanoma. Dėl Irano mano tarnybos palaiko labai glaudų ryšį su visomis susijusiomis pusėmis, įskaitant ir E3 plus 3. Greta tų globalių klausimų mums ES tenka svarbiausia atsakomybė už kaiminystės regionus. Jie yra labai svarbus savaime suprantama. Tačiau mūsų platesnis tarptautinis e, patikimumas priklausys nuo mūsų galimybės e, deramai elgtis su kaim, tiesioginiais kaimynais. Vadinasi, mes turime siekti tikrų politinių reformų vakarų Balkanuose ir užtikrinti, kad visas regionas galėtų sėkmingai pradėti integruotis į ES. Mes jau ėmėmės pozityvių žingsnių liberalizuodami vizą su Serbija, Jotkalnyje ir buvusią Jugoslavijos Makedonijos Respubliką. Be to mums reikia sukurti efektyvę strategiją, kuri leistų išlipti iš e, sąstingio Bosnijos ir Cegovinos santykių E, srityje. Be Balkanų aš ketinu imtis aktyvaus vaidmens ir Ukrainoje, kur artėja prezidento rinkimai. E, Baltarusija, Moldova ir Pietų Kaukazo valstybės taip pat reikalauja aktyvaus ES balso. Platesnis e, viduržėmė jūros regionas taip pat yra tarp mūsų svarbiausių prioritetų. Yra labai daug bendrų istorinių ryšių ir bendrų interesų tarp mūsų. Be to iškyla nemažai bendrų problemų susijusių su, tarp kita ko, ir nelegalia migracija. Mes e, turime, pradėti, turime tęsti darbą pradėtą e, viduržėmio jūros e, sąjungos rėmose. Be to, kad dirbame su kaimynais rytuose ir pietuose, Mes turime užmėgsti ryšius ir su uh, e, ES svarbiais žemynais - Afrika, Latino Amerika ir Azija. Be šių regioninių klausimų aš ketinu toliau dirbti tokiais svarbiais klausimais kaip ginklų neplatinimas, kova su terorizmu, žmogaus teisės, energetika ir klimato kaita. Tai nėra kokie pavieniai izoliuoti klausimai, tai yra mūsų platesnės darbo tvarkės e, klausimai. Mūsų bendra strategija jiems spręsti turi būti solidari ir nuosekli. E, Ta pati galėčiau pasakyti ir apie krizių valdymo operacijas pagal dabar e, vadinamą bendrojo saugumo ir gynybos politiką. E, aš žinau, kad dauguma jūsų esate tiesiogiai suinteresuoti tų operacijų ir misijų sėkme, nes jos išsaugo gyvybės ir probleminėse srityse leidžia e, vykdyti politinius veiksmus. Dar šitą norėčiau pasakyti dėl tarptautinių partnerysčių. Šios kompleksinės problemos e, egzistuojančios visame pasaulyje reikalauja daugia šalio išsamaus atsako. Man e, tai ir sudaro tvaraus saugumo esmę. Kad tau pasiektume, mes turime veiksmingai bendradarbiauti su visomis susijusiomis šalimis - JAV, Kinija, Rusija, taip pat Turkija, Japonija, Kanada, Indija, Brazilija, Pietų Afrika, su jungtinėmis tautomis NATO, Afrikos sąjunga ir kitomis organizacijomis. Tų partnerysčių gerinimas bus mano kasdienio darbo sudėtinė dalis. Tokiu būdu mes e, užmėsime reikalingus santykius, kad galėtume deramai sureaguoti į pavienius iššūkius. Be to, taip galėsime e, sukurti taisyklėmis pagrįstą tarptautinę sistemą, kurios mes norime. Gerbiami parlamentarai, mes e, gyvename Europos istorijos unikalių laikotarpių, galimybių laikotarpių. E, mes turime būti ambicingi ir orientuoti į rezultatus. Lisabono sutartis suteikia mums tokių galimybių. Akivaizdu, kad tai yra komandinis darbas. Mano pareiga yra suteikti paskatas ir tapti lyderę. Aš e, akivaizdžiai e, suprantu, kad bus reikalinga visuomenės parama ir aš skatinsiu diskusijas tomis temomis per visą ES ir būsiu atskaitinga Europos parlamentui. Dėkoju ir laukiu jūsų klausimų ir diskusijos. Ačiū. Grazie, signora Aston. Passiamo ora a... Ačiū, poniai. Aston. Dabar pereikime prie koordinatorių klausimų. Taigi, priminsiu, kaip dabar dirbsime. Koordinatorius turi vieną minutę laiko, vieną klausimą gali užduoti, atsakymas gali trukti dvi minutės, tada galima užduoti dar vieną klausimą arba pakomentuoti atsakymą koordinatoriui. Na ir uh, Pabaigai poniai Ašton bus dar skirta viena minutė jos galutiniam atsakymui. Pradėsime nuo pono Broko. Vieną minutę. Pone pirmininkė, pone kandidatė, pirmiausia, norėčiau EPP frakcijos vardu Jums padėkoti už pristatymą ir noriu pasakyti, kad esame bendradarbiauti su jumis. Leiskite man užduoti keletą klausimų. Jums, jūs dabar turėsite atlikti naujo pobūdžio darbą tarp tarybos ir komisijos bendradarbiausite, jums bus pavesta užsienio reikalų politiką. Jūs jau sakėte, kad kaip komisijos vicepirmininkė privalėsite užtikrinti taip pat ir nuoseklumą, tačiau galbūt esate nusiteikusi taip pat ir niuansuotesnių sprendimų priimti. Jums yra skiriama viena minutė vienam klausimui. Dabar, ponė Ašton, dvi minutės atsakymui. Ponė Ašton. Norėčiau visų pirma padėkoti už e, sieki bendradarb... konstruktyviai bendradarbiauti. Aš taip pat to siekiu. Kalbant apie dvigub... tas dvigubas pareigas, e, manau, kad tai yra tam tikra prasme privalumas, nes aš dirbsiu, aš atliksiu dviejopas užduotis ir manau, kad taip galima bus užtikrinti nuoskla... nuoseklumą veikloje išorės santykių srityje ir E, vidaus ES srityje. Kalbant apie mano atsakomybę Europos parlamento atžvilgių, aš tą prasme atstovausiu ir tarybą, ir komisiją. Ir Na, parlamente, į parlamentą ateisiu kaip komisijos narė, bet manau, na, mano pri, pri, pridėtinė mano darbo vertė bus tai, kad aš iš dalies atstovausiu ir tarybą. Ir noriu taip pat pasakyti, kad parlamento nariai yra pažymėję ir nekart akcentavę, kad tai yra didžiulė atsakomybė man tenkanti ir reikės išsiaiškinti, kaip aš ir kuomet aš ateisiu į parlamentą, kad atsiskaityčiau. Taigi noriu pabrėžti, kad tikrai stengsiuosi ateiti į parlamentą kiek įmanoma dažniau ir draugę su parlamentu plėtoti išorės santykių tarnybą. L'onorevole Brock ha diritto alla replica di un minuto. Ha facoltà. Brokai, jūs turite galimybę vieną minutę atsakyti. Haben leider Gottes nicht geantwortet auf die Fragen der Haushaltsrechte, die das Europäische Parlament. Aš taip pat norėjau užduoti Jums klausimą apie Europos parlamento teisės biudžeto srityje ir biudžeto kontrolės srityje, kalbant apie išorės santykių srity. Mes manome, kad mums turėtų būti suteiktos tokios pat galimybės ir prerogatyvos kaip ir komisijos atžvilgių. Kaip ir komisijai. Taigi, kalbant apie teisės biudžeto srityje, Europos parlamento galės turėtų būti užtikrintos. Noriu jūsų paklausti, ar jūs pritarėte mano požiūriui? Ar jūs sutinkate, kad ES atstovavimas užsienyje uh, yra reglamentuotas 22 straipsnėje pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką. Ir visi tarybos pasiūlymai todėl turėtų būti nagrinėjami per komisiją, išskyrus bus. Ar jūs manote, kad tuos klausimus reikėtų tvarkyti kitaip? Pirmininkas, baronė Nešton, jūs turite vieną minutę atsakymui yra nagrinėjamos kelios galimybės. Žinau, kad kai kurie parlamento nariai norėtų, kad užsienio santykių tarnyba funkcionuotų per komisiją, kiti e, kalba apie sutartyje minimą sui generis veiklą. Noriu pasakyti, kad išorės santykių tarnybos biudžetą parlamentas visiškai kontroliuos, neatsižvelgiant į tai, kokią struktūrą numatys finansinis reglamentas. Mano darbas yra užtikrinti, kad ta tarnyba būtų veiksminga ir užtikrinti, kad lėšos e, būtų skirtos, kurios yra reikalingos praktiškai. Reikia skirti išteklius e, ar delegacijoms, ar ambasadoriams, kad būtų įgyventinami projektai, dėl kurių primamas sprendimas ir turime pasiekti, kad tai būtų naudinga uh, e, ES piliečiams. Kaip ten bebūtų, kad ir kokia struktūra būtų pasirinkta, Europos parlamentui teks svarbus vaidmuo. Onorevole Vigening, una domanda, un minuto. A lei la parola. Vigening, vienas, vienam klausimui, viena minutė. Pone pirmininkė, Leidė Ashton. Socialdemokratų frakcijos vardu norėčiau pasveikinti Jūs užsienio reikalų komitete ir linkiu Jums visokio pasiekmės. Europos Sąjungui reikia veiksmingesnės užsienio reikalų ir saugumo politikos. Lisabonos sutartimi numatomi kai kurie pakeitimai. Jums teks nelengva užduotis sulieti draugin užsienio įgaliotinio užsienio reikalų ir saugumo politikos bei komisijos pirmininko pavaduotojo postus. Manau, kad tai bus vertingas uždavinys. Ir Europos parlamentui atsiveria didelės, didesnės galimybės daryti įtaką ES užsienio politikai. Jūs imsitės kurti užsienio santykių tarnybą, tai yra naujas dalykas atsirandantis su Lisabono sutartimi. Noriu paklausti jūsų, ar jūs esate pasirengusi. Pirmininkas, man atrodo, kad jūs nesuformulavote klausimo per jums skirtą laiką. Atsiprašau, bet tos pačios taisyklės galioja visiems. Uh, Pone Ešton, jeigu norite pakomentuoti, turite dvi minutės tam. It's, it's an additional challenge to try and guess the question. Tai papildomas iššūkis pabandyti atsakyti į tokį klausimą. Bet, ponė Viginin, man atrodo, jūs norėjote savo mintį pratesti ir kalbėti apie santykius su parlamentu. Norėčiau pasakyti keletą dalykų. Visų pirma, aš jau minėjau, jog parlamentas vaidins nepaprastai svarbu vaidmenį. Jam numatytas nepaprastai svarbus vaidmuo, uh, plėtojant mano vaidmenį ir taip, o kuriant užsienio santykių tarnybą, aš tikrai uh, kreipsiuosi į parlamentą, dalinsiuosi savo pasiūlymais ir pastebėjimais, remdamasi tarybos pasiūlymais. Ir aš noriu patikinti komitetą, kad aš e, skirsiu visą reikalingą laiką ir ateisiu susitikti su jumis kiek įmanoma dažniau, nes man tenka tikrai nepaprastai svarbus darbas ir užduotis. Ir aš šį bendravimą matau kaip dvipusę gatvę, dvipusio eismo srautą. Ir aš taip pat tikėsiuos parla iš parlamento pasiūlymų ir minčių, nes jau daugelis iš jūsų yra uždavę klausimų apie tai, kaip e, ta tarnyba padės parlamentarams jų darbe, kuomet parlamentarai lankysis konkrečiose regionuose ir domėsis, kokią politiką reikia kurti. Ir mes turėsime išsiaiškinti, kaip parlamentas bendraus su tos tarnybos uh, darbuotojais, įmantis kai kur įvairiausių užduočių. Taigi aš įsivaizduoju, kad bus sukurta tokia sistema, kuri užtikrins parlamentui galimybę visapusiškai įgyvendinti savo vaidmenį. Ir aš ieškosiu visų įmanomų galimybių, remdamasi man suteiktais įgaliojimais. Ne, nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą, bet bandžiau. Pone Vigeninė, jūs turite galimybę atsakyti Kartais būna sunku kalbėti savo gimtają kalbą. Pabandėsiu kalbėti angliškai dabar. Jūs klausimą beveik supratot, bet mano klausimas buvo labai paprastas. Ar jūs sutiktumėt, kad uh, išorės veiksmų tarnybos aukščiausi pareigūnai taip pat turėtų dalyvauti tokiuose klausimuose kaip jūs užsienio reikalų komitete? Uh, Manau, kad Europos parlamentui šis klausimas būtų labai aktualus, nes toje tarnyboje dirbs kvalifikuoti žmonės, todėl mes Europos piliečių labui turėtume užtikrinti tokių klausimų organizavimą. O antrasis klausimas, e, ponė pirmininkė, tarp kitko jis nebuvo antras, jis dabar yra tik e, papildymas. Jis yra susijęs su susitarimais su trečiosiomis šalimis. Pagal Lisabono sutartį parlamentas tokius susitarimus turi tvirtinti. Man susidaro įspūdis, kad iki šiol su Europos parlamentu tais klausimais nebuvo deramai taramasi. Pavyzdžiui, dėl žmogaus teisų. Galiu pateikti partnerystės susitarimo su Libija pavyzdį. Ar galėtumėt užtikrinti, kad Europos parlamentas bus, e, su Europos parlamentu bus tarimasi? Pone Vigeninė, jūs netelpate į jums skirtą laiką. Vieną minutę. Pone Ašten. Pirmiausia, nuvilsiu Jūs dėl pirmojo klausimo. Aš nemanau, kad klausimas prieš paskiriant tuos pareigūnus būtų geriausias veikimo būdas. Ne tik todėl, kad būtų sudėtinga administracinių požiūrių. Be to turime suprasti, kad tie aukščiausio lygio diplomatai savo darbą atlikdami galėtų ateiti į parlamentą ir taip su jumis pasitarti. Kitas dalykas - dėl sutartį sutartyje numatytos Europos parlamento vietos. Ji pakeista, kaip žinote, ir mm, visais aktualiais klausimais, įskaitant žmogaus teisės, turės būti tariamasi su parlamentarais taip, kaip aprašyta Lisabono sutartyje. Toliau ponė Neit, viena minutė. Madam Ashton, Mr. Pone Ashton, gerbiamas pirmininkė, kolegos. Uh, Tarp daugelio jums iškylančių iššūkių, mano nuomonė, svarbiausia yra šie. Pirmiausia, jūs turite tapti tikrą Europos saugumo ir užsienio politikos lyderę, koordinuojant e, daugeliu partnerių veiksmus ir žodžius skirtingose sritise. Turiu galvoje komisijos pirmininką, pirmininkaujančios šalies ministrą pirmininką, kitus komisijos narius, tarp kurių pirmiausia išskirčiau jūsų kolegą atsakingą už ES plėtrą ir kaiminystės politiką. Antrasis iššūkis, kaip jūs jau minėjote, yra Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimas. Čia taip pat jūs turėsite tapti tikrą lyderę, suderinanti daugelio suinteresuotų partnerių veiksmus. Be to, turėsite glaudžiai bendradauti, kaip minėjote, su parlamentu ir šiuo komitetu. Klausimas būtų konkretus. Kaip jūs ketinate tapti tokia tikrąją lyderę e, šiuose sritise ir kitose bus sritise? Dvi minutės atsakymui, poniai pirmininkiai. Uh, and, and your... Ačiū už klausimą. Jūs teisi. Taip. Yra labai daug žmonių turinčių aiškės atsakomybės rytis. Aš galiu pasakyti, kad per kelias savaitės e, nuo to, kai aš jūs paskutinį kartą mačiau, jau labai daug nuveikiau. Lisabono sutartie labai aiškiai pasakyta, kokios yra mano pareigos. Ir sutarties pabaigoje yra pasakyta, kad mes visi esame įpareigoti veikti taip, kaip numatyta. E, su komisijos ir tarybos pirmininkais mes jau aiškiai pasirūpinome, kad pareigos būtų konkrečiai apibrieštos ir aš savo lyderystės vaidmenį iš to ir apibriešiu. Kitas dalykas, akivaizdu, kad sistemoje būtina užtikrinti nuoseklumą, kad turėtume bendrą politiką ir strategiją būdingą visoms institucijoms. Todėl aš dabar įvertinu visų trijų komisarų, su kuriais bendrabiausių vaidmenį. Mes labai aiškiai apibrėžėme, kas už ką yra atsakingas ir man teks atsakomybė už strateginės bazės, strateginės politikos krypties apibrėžimą, tarinti su parlamentu, taryba ir komisija. Tačiau, kad tai galėčiau padaryti, aš turėsiu dirbti kartu su komisarais, kurie padės sukurti strateginės kryptis. Ir čia aš labai aiškiai matau savo vaidmenį ir pakankamai saugiai jaučiuosi. Aš susitikau su trim paskirtaisiais komisarais individualiai ir kartu su visais susitikau ir su komisijos pirmininku komandoje. Taigi, mes e, e, jaučiamės gana tvirtai ir esame pasirengę sureguliuoti daugelį praktinių e, dalykų. Dėl tarybos aš esu atsakinga už pirmininkavimą užsienio reikalų ministrų taryboms. Taigi viskas yra aišku ir aš manau, kad didžioji dalis man, su mano vadmenė susijusių klaus, klausimų yra išspręsta. Madama. Anemi Mneits sureaguodama. Begins. Dėkuoju už jūsų atsakymą. Turiu pasakyti, kad jis mane tenkina. Norėčiau sugrįžti prie to, ką klausė ankstesnis parlamentaras. Mane nustebino tai, kad, kaip jūs sakėte, trūksta entuzijazmo siūlyti delegacijų vadovus, kurie galėtų būti siunčiami į parlamento klausimus. Ar jūs galėtumėte paaiškinti, kodėl jūs nenorite, kad taip tokie klausimai būtų organizuojami? Uh mielai atsakysiu. Ir e, neretai būna skausminga nuvilti parlamentą, bet kartais tenka. O mastau aš štai kaip. Pirmiausia, mes kūrėme tarnybą, kuri yra pagrįsta jau egzistuojančiomis struktūromis. Išplėšėme tai, kas jau egzistuoja. Turime šioje srityje dirbančių kvalifikuotų darbuotojų ir jie gali dirbti toliau. Aš žinau, kad parlamentas taip pat nori atlikti jam suteiktą vaidmenį. Man atrodo, kad viskas pakankamai gerai funkcionuoja. Tie delegacijų vadovai, kurie yra buvę parlamento klausimuose, juos įvertino kaip vertingus ir naudingus. Jeigu jūs matote, kad jų nepakankama, tai galėtume organizuoti daugiau. Antras dalykas, aš nenoriu, kad tas skirimo procesas per daug užsitęstų. Jau dabar e, matome, kad reikia kuo greičiau sukurti tokią tarnybą reikia sukurti aiškesnė personalo strategija, kuri būtų skaidri, nuosekli ir kuri leistų atsižvelgti kiekvieno žmogaus kvalifikaciją. Ir tada aš galėsiu grįžti vėl į parlamentą tais klausimais. Ir una domanda, un minuto. Pone Brantin, vieną minutę. Der Grün und Eva, Sie haben es schon angesprochen, der Lissabon-Vertrag. Alde, vardu sveikinu jūs čia atvykusią. Jūs kalbėdama apie Lisabono sutartį, sakėte, kad laikas baigti kakofoniją tarp komisijos ir kitų institucijų. Pirmininkas Baroso remiasi labai svarbiu instrumentu metu kaiminystės politiką su Ukraina ir kitomis šalimis. Jūs kalbate apie strategiją, tačiau užsienio politikai reikalinga ne vien tik tai strategija. Strategiją galima būtų nubriežti per pusdienį, o ką po to daryti. Dabar būtų mano klausimas toks. Ar jūs esate pasirengusi atsisakyti kaiminystės politikos Europos išorės veiksmų tarnyboje? Atsakymas, ponia Aštan. Dvi minutės. Welcome, but... Ačiū už šiltus sveikinimo žodžius, bet aš nesutinku su klausimo prielaida ir tikriausiai tai jūsų visiškai nenustebins. Aš draugė su komisijos pirmininku dirbau e, rengiant komisijos pirmininko pateiktus pasiūlymus ir iš tiesų jis juos aptarė su manimi prieš juos anonsuodamas visi sutinka, kad mes kalbame apie didžiulį vaidmenį ir kad, š, turime, kad tas vaidmo apima didžiulę geografinę teritoriją. Ir mes turime pamastyti, kaip įgyvendinti tą politiką. Ir todėl, e, draugė su komisijos nariais, e, kurie dirba šioje srityje, e, mes pasidalinome atsakomybėmis ir per klausimus, per kitų komisijos narių klausimus jūs turėsite galimybę užduoti klausimus tiesiogiai jiems. Visų pirma, apie darbą vystimosi srityje. Svarbiausia, kad kažkas tai prižiūrėtų, kontroliuotų tą veiklą ir parlamentas, parlamento komitetai čia vaidina svarbiausią vaidmenį. Galėsime dar prie to grįžti. O kalbant apie kaiminystės politiką, aš esu pareiškusi, kad mūsų santykiai su kaimynais yra nepaprastai svarbus, vaidina, svar, vaidina svarbiausi vaidmenį mūsų to, politikoje. Ir komisija rengėsi suburti ekspertų grupę, labiausiai patyrusių ekspertų grupę kaiminystės santykių srityje. Taip pat kalbant apie koordinavimo veiklą regioninėse organizacijose, tokiuose kaip ASEAN ir kitose. Tai manau, kad tokia veikla dar tik tai pap, suteiks papildomos vertės mano vaidmenį, kurį aš atlieku. Pone Bratner, Turiu pasakyti, kad jūsų atsakymas mane stebina. Sakote, kad jums skiriama yra labai didelė atsakomybė ir jūs negalite prisimti atsakomybės už kaiminystės politiką. politiką. Tačiau jeigu jums atsakomybė atrodo pernelik didelė, tai galbūt jūs nesate tinkamas asmuo tokiam postui užimti. Dabar dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Ar komisijos politiką ir regioninės misijas čia derinsite? Ar jūs e, kažkaip tai sugrupuosite misijas? Na ir dabar mano kitas klausimas būtų, ar jūs pageitaujate, kad, e, kad atmestumėme komisijos pasiūlymą, jeigu jums tai netinka? Dėkoju už klausimą ir aš manau, kad mes sutarėme, o ne, ne, ne, ne mūsų nuomonės išsiskiria. Noriu paaiškinti, kur išvelgiu savo prioritetus, ypač pirminiais etapais. Ir manau, kad mes tikrai sutarėme. Taigi, kaiminystės politikos strateginiai tikslai priskirtini mano kompetencijos ryčiai, o E, vienas iš komisijos narių prisijims e, atsakomybę draugę su manimi. Stefan Fule jau apie tai su manimi kalbėjosi ir mes labai aktyviai aptarėme kai kurias temas ir kokios veiklos galėtumėme imtis kai kuriuose regionuose, ypač Bosnijoje, kurioje susidariusi aklavėte mane tikrai neramina. Manau, kad tai yra didžiulis privalumas, o ne trūkumas. Ir žinau, kad būtent parlamentas prižiūrės, stebės, kas vyksta ir sieks užtikrinti, kad tas darbas būtų efektyvus. Minūtų una domanda. Baronis Ashton, you... Stanokas vienai minutiai. CND. Jungtinė karal, Jungtinėje karalystėje e, tikriausiai prisiminėte savo veiklą CND organizacijoje 90-metėje. Jūs sakėte, kad tai buvo jaunatviško entuzijazmo e, vaisius. E, parlamentui ir valstybėms narėms, kuriuose, tarp kurių yra dvi svarbios brandolinės valstybės, taip pat kalbant apie e, padėtį Irane, visiems būtų svarbu žinoti, ar jūs vis dar pasisakote už brandolinį nusiginklavimą ir jei ne, tai kuomet pakeitėte savo nuomonę. Taip pat noriu paklausti, jūs pasisakote už vieningą vadovybės štabą, kurio būstinė būtų Bruselėje. Um, I... Ačiū, ponė Tenokai. Aš iš tikrųjų apie jaunatvišką idealizmą nekalbėjau. E, praeito amžiaus 90-mečio pasiūlymai ir idėjos nėra aktualūs 21-ame amžiuje. Žinau, kad na, yra siekių kaip kažkur tai, tai priskirti, surasti jiems nišą, bet noriu pasakyti, kad aš jau nesu tos minties organizacijos narė daugiau nei 28 metus. Kitas svarbus klausimas, kurį uždavėte, yra kaip rengėmės plėtoti santykius, sakyčiau, su NATO. Ir savo žanginėme pasisakymę minėjau, kad jau susitikau su NATO generaliniu sekretoriumi ir kalbėjau apie tai, kaip parengti pragmatišką ir į ateitį orientuotą e, santykių strategiją. Kalbant apie vieningą vadovavimo, karinę vadovavimo struktūrą, tai Aš esu įsitikinus, kad pagal Berlyno plus susitarimus mums tenka, mums su, sutikiamas dėlis pranašumas dirbti draugę su NATO ir naudotis NATO ištekliais. Ir man atrodo, kad, tas, kad tie santykiai yra tinkamai susikloste. Ir noriu pasakyti, kad nemanau, kad mes esame uh, pasiekia etapą, kuomet reikėtų naujos struktūros. Žinau, kad parlamente yra įvairių nuomonių ir valstybėse narėse yra įvairių nuomonių. Savo kandencijos pradžioje norėčiau patikinti Jūs, kad esu tvirtai, tvirtos nuomonės šią klausimą, bet dėje nesu ir nepatikinsiu Jūsų tuo. Pane Tano, kai turite papildomam klausimui laiko, kalbėtės nesijungęs mikrofono. Honorevole Tano, per favore. Yes no Aš, tik, aš noriu atsakymo taip ar ne. Ar jūs pasisakote už branduolinį nusiginklavimą ar ne? Turiu klausimą apie Indiją, didžiausią pasaulio demokratinę valstybę ir svarbę ES partnerę. Kaip jūsų nuomonė ES Indijos santykius galima būtų gilinti, stiprinti toliau, ypač kovoje su tarptautiniu terorizmu, iš, ypač atsižvelgiant į Indijos uh, kaimynus Pakistaną ir kaip tobulinti, gerinti bendradarbiavimą tarp Indijos ir ES. Ir noriu paklausti, ar jūs manate, kad Indija turėtų tapti nuolatinę saugumo tarybos nare? Ir kokia dar kita valstybė turėtų pretenduoti tokią poziciją jūsų nuomonę? Viceprezidentė. E... Eh, Mininkas, jūsų laikas baigėsi, baroninė, aš ten turiu galimybę atsakymui. Up, The... Pirmininkė, minutė nepraėjo. E Pinikas apgailestauju, bet jūs turite galimybę užduoti tik vieną klausimą, o ne keletą. I, I fear, Mr. Tanak, I'm back to guessing the end of the... Pone Tenokai, man atrodo, vėl reiks nuspėti klausimo pabaigą, bet supratau, ką jūs norit pasakyti. Dar kartą pakartosiu, kad tai, kas buvo aktualu 80-ame dešimtmetyje, neaktualu dabar. Aš nebuvau narė ilgą laiką ir aš nemanau, kad tą strategiją dabar galima ką nors spręsti. Jau nekalbant apie tai, kad dabar ES yra visai kitokia negu buvo tada. Dėl entuzijazmo ir kovos su brandolinio ginklo neplatinimu, aš manau, kad jie tebėra aktualūs iki ir šiandien, nes, kaip žinome, brandolinio ginklo neplatinimo sutarties klausimai sugrįš vėl gegužės mėnesį ir tos diskusijos bus labai sudėtingos. Mūsų sieja vienas dalykas su jumis. Manau, kad visiems Europos parlamente esantiems rūpi brandolinio ginklo neplatinimo klausimai. Aš, jūs nesutinkate su to, ką aš dariau 80-ame dešimtmetyje, bet nesistengkite perreikšminti to, kas buvo tada daroma. Dėl Indijos. Indija atlieka itin svarbų strateginį vaidmenį. Ir aš esu jau galvojusi nekartą, kad galbūt jūs galėtumėt man padėti sukurti, kaip aktyviau, geriau bendradarbiauti su Indija. Su Indijos ministru pirmininku sustikau porą kartų, neturėjau dėja galimybę su juo tuo klausimu aptarti, bet aš manau, kad Indija yra labai svarbi regiono veikėja, todėl turėtume su ją visapusiškai bendradarbiauti. Todėl aš ir paminėjau Indijos klausimą ir manau, kad su ją reikia pradėti dirbti kuo anksčiau. Nekomentuosiu Pirmininkas nutraukė vicepirmininkę. Toliau teiksiu žodį Melinchon. Jūs nekalbėjote apie transatlantinę partnerystę. Tai buvo nurodyta, tiesą sakant, kaip prioritetas. Tiek taryba, tiek Europos parlamentas tai nurodė kaip prioritetą. O jūs nekalbėjote apie e, didžiąją transatlantinę partnerystę. Norėčiau Jums pasakyti, kad aš visiškai nepritariu tokiam pasiūlymui ir noriu sužinoti, ką Jūs apie tai manote. Due minuti per la viceprezidente. E Rakomando ai kolegi. Pone Aštan, dvi minutės. Paprašysiu kolegų kad jie laikytųsi vienos minutės taisyklos. Vieną minutę vienam klausimui. Transatlantinė rinka. Prisipažįstu, nelabai žinau, kas tai yra. Todėl pabandysiu atsakyti apie santykius su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Ir atsiprašysiu, jeigu jūsų klausimo neatsakysiu visapusiškai, galėsit prie jo sugrįžti. Santykiai su JAV yra kritiškai svarbus tai yra strateginė mūsų pasaulinios arenos partnerė ir mes tengiamės stovėti petis į petį su Junktinėmis Amerikos valstijose daugelis e, pažangos reikalaujančių sričių. Suprantame, kad tie santykiai su Junktinėmis Amerikos valstybėmis yra nepaprastai svarbus. Ir juose, bent jau iš komisijos perspektyvos, yra išvelgiama daug strateginių sričių. Turime galvo, turiu galvoje transatlantinę ekonominę, transatlantinę energetikos tarybą ir do, ten skirtingais būdais aptarinėjame mūsų transatlantinę ateitį. Aš čia kalbu ne tik kaip buvusi prekybos komisijos narė. Žinome, kiek prekybos ir kiek investicijų srautų e, eina iš vienos Atlanto pusės į kitą ir jie yra svarbus abiems pusėms. Aš e, manau, kad atsakiau šį klausimą. Puiku, toliau ponui Melešum galimybė vieną minutę sureaguoti. Priminsiu Jums Europos e, parlamento rezoliuciją 2015 metams pagal ją yra numatyta transatlantinės rinkos sudarimas. Beje, gal Jūs žinote, kas yra mūsų svarbiausi sąjungininkai Afganistane? Jūsų manimu, kada ir kokia forma galėtų būti e, pat, pasiekti Afga taikos palaikymo Afganistane tikslai? Baroniniai, aš ten atsakymas vieną minutį. E, būčiau labai dėkinga, jeigu atsiųstumėt man tą dokumentą. Dėl Afganistano, kai generolas Makristalas pristatinėjo savo mintis sustikime su NATO, aš ten buvau. Ir jūs žinote, kaip atsakė e, į tai Junktinė Amerikos valstybių prezidentas. Mums svarbiausias darbas dabar tenka suderinti tai, ką galime nuveikti efektyviausiai. Ir turime remti tokius darbo metodus, kurie yra labiausiai orientuoti į gyventojus. Tai pagerins tą įspūdį, tą įvaizdį, kurį generolas Makristalas bandė skelbti Mes vietoje su gyventojais jau atliekame labai daug veiksmingų darbų ir 28 dieną įvyksiantis susitikimas Londone bus labai svarbus tolesniam mūsų darbui šiuo klausimu apibriežti. Belder. Ačiū. Ponui Belderiui žodis vienai minutiai. Achte kandidaat, eh, vicevoorzitter van de commissie. Als voorzitter van de Israël delegatie wil ik. Pone kandidatė, Pone vicepirmininkė, kaip delegacijos pirmininkas norėčiau užduoti Jums klausimą apie Izraelio valstybės pobūdį. Jūs esate vyriausiai galiotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir jūs kalbėjote apie žydišką Izraelio valstybės pobūdį, judėj, judėjinį pobūdį. Tačiau kaip dabar dėl Palestinos dalies? Ar jūs reikalausite iš Palestinos Izraelio valstybės pripažinimo žydų valstybę? remiantis 79 metų rezoliuciją. Žodis ponė Aštan. Aš esu pasirengusi štai ką pasakyti gyvybiškai svarbu užtikrinti pažangą artimuose rytuose, kad baigtųsi e, nesutarimai tarptų dviejų valstybių, kurios ten egzistuoja. Izraelio valstybė turi teisę saugiai egzistuoti artimuose rytuose taip pat kaip ir Palestina. E, kaip tos valstybės atrodys ir kaip tas procesas atrodys, ne nuo manęs priklauso. Iš dalies tai nulėmė tų valstybių vidaus diskusijos ir santykiai ir išorės debatai. Ir aš nebejoniu, nebejoju, kad aš, e, kai tik turėsiu galimybę, apsilankysiu regione ir aptarsiu visus reikalingus klausimus, kai tik artimuose rytuose bus pasirengta mane priimti. Svarbiausia, mes turime nepamiršti, kad jau šį savaitgalį šalį iškilo šiokių tokių sunkumų, bet santykinai ramybė susidarė ir nereikia, kad žmonės pervertintų tą ramybę ir įvertintų kaip ilgalaikį stabilumą ir taiką regione. Procesą reikia užbaigti, reikia ieškoti būdų, kaip mes galėtume tame procese aktyviau dalyvauti. Rytoj čia dalyvaus e, senatorius Mičelas ir Tonis Bleras, vadinamoji Paryžiaus grupė. Uh, tokie susitikimai mums visiems, skaitant ir mane pačią, yra labai svarbus, kad galėtume aiškiau apibriežti, kaip galėtume padėti tam regionui ir kaip galėtume paskatinti užbei, jį užbaigti tą procesą taikiai. Ta. Ponas Belder, vieną minutę. Eh. Antrasis mano klausimas būtų. Es ir Izraelio santykiai. Ar nereikėtų kaip įmanoma greičiau surenkti ES Izraelio aukšto lygio susitikimo. Toks susitikimas galėtų prisidėti prie mūsų abipusių santykių stiprinimo. Jūs pageidaujate, kad ES prisijimtų konstruktyvų vaidmenį viduriniuosiuose rytuose. Gerai, tačiau ar nereikėtų tuo pasinaudoti ir surenkti ES Izraelio viršūnių susitikimą. Tam, kad pagerintume ryšius e, savo šiame regione. Vieną minutę, ponė vice pirmininkė, vien. Šiuo metu dar nėra pasiūlymo dėl vadovo susitikimo. Manau, reikia e, dar kartą pabrėžti jūsų minties svarbą, kad mes siekiame uh, taikos tame regione ir kai kurios to regiono valstybės suvadino labai svarbu vaidmenį, kuris taps dar svarbesniu ateityje, o mums tenka užduotis plėtoti santykius su tomis valstybėmis, kad mūsų indėlis būtų didesnis. Ir kitų valstybių atstovai yra sukupę daug daugiau patirties ir žinių apie tai, kokią veiklą mes vykdėme ten daugelį metų. Aš rengiuosi išnaudoti vietoje esamus išteklius. Uh, dirbti kiek įmanoma konstruktyviau, kad taip užtikrintumėme mūsų pasiūlymų įgyvendinimą ir pažangą per kiek įmanoma trumpesnį laiką, kad tas regionas galėtų aukti ir ekonominė, ir politinė prasme, ir kad jo žmonės galėtų saugiai gyventi. Una domanda. Dank u wel, voorzitter. Magnum vienai minutį klausimą. Ačiū, ponė pirminkė. Pone Ešton, aš norėčiau dabar pakalbėti apie Irano valstybę. Kaip žinia, Iranas ketina brandolinės pajėgas kurti. Ar jūs galite pažadėti, kad dėsite visas pastangas, kad būtų išvengta Irano tapimo brandolinę galybę. Ar galite čia ir dabar tai pažadėti? Dvi minutės atsakymai, ponė Aštan. Tenka tik apgailestauti, kad Iranas nepritarė tarptautinės atominės energijos agentūros patiktam pasiūlymui. Parlamento nariai puikiai žino šio atvejo istoriją ir tai, kad kai kuriais atvejais buvo nesusipratimų. Tačiau galioja tarptautinės taisyklės. Ir dėl istorinio geografinių sumetimų. Taip pat tos, ša, tos šalies žmonės nusipelno, kad Iranas dirbtų su mumis, bendradarbiautų su mumis. Aš smerkiu visus žmogaus teisų pažeidimus, kurie, kuriuos stebėjome. Manau, kad reikia palaikyti dialogą ir Tai bandoma tai daryti pastaruosius šešis metus. Buvo parodyta nepaprastai daug pakantumo, mes ėmėmės įvairių žingsnių. E, Galiotinis užsienio politikos klausimai Solana darė įvairius žingsnius, tačiau vis darbas įmanomas tik dialogo pagrindu ir iš tikrųjų mes esame aiškiai išdėstę, kokiu rezultatu tikimės. Uh, Ir žinome, kuo baigėsi E3 plus 3 susitikimas New York'e. Ir taip pat taryba yra aiškiai išdėšiusi savo požiūrį ir mes puikiai žinome, ko tikimės iš uh, ateities šioje šalyje. Ponui Vandala, vieną minutę pagrindiniam papildomam klausimui. Manau, kad mūsų tikslas yra aiškus. Iranas neturi tapti brandolinę valstybę. Ko gero visi dėl šio tikslo sutinka. Iranas, Iranui į rankas neturi pakliūti brandoliniai ginklai. Jūs kalbate dabar apie tam tarptautinės taisyklės, tačiau dabar jeigu Ahmadinežadas ir Iranas nesilaiko tarptautinių nustatytų taisyklių, ar esate pasirengusi imtis labai griežtų priemonių Irano atžvilgių? Išvados vieną minutę skiriama. Et 3 plus 3 susitikimo rėmose svarstomas taip vadinamas dvipusis požiūris. Tai yra e, visų pirma akcentuojamas dialogas, kuris yra būtinas tame kontekste, kurį tik, ką tik pristačiau. Taip pat svarstomos kitos ekon, ekonominės bei kitokios priemonės, kurios būtų tinkamos. Ir būtent šiame kontekste mes e, rengiamės plėtoti savo diskusiją ir taip pat diskusijas taryboje ir kalbant apie ateitį. Norėčiau dar pridurti štai, kad atsakydama ponui Tenokui jau minėjau, uh, Netrukus vyks konferencija dėl brandolinio ginklo neplatinimo šių metų pavasarį. Ta konferencija pati savaime bus svarbus renginys, ji bus svarbi ir mm, svarstant brandolinio ginklo neplatinimo pasaulyje klausimus. Pirmininkas, ačiū. Periname prie kito šio klausimo raundo. Ir dabar galimybė užduoti klausimus bus kva komitečių nariams, o baronienė 8 turės 2 minutės atsakymui. Ir galimybės užduoti papildomą klausimą nebus. Pone Hautala, žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė. Pone Ešten, nuo pirmojo pasikeitimo nuomonėmis parlamente jūs tvirtinote savo požiūrį dėl tyliosios diplomatijos, skleidžiant ES mm, poziciją pasaulyje. O kaip su žmogaus teisų padėtimi ir tomis tais atvejais, kuomet reikia labai griežtai ir garsiai pasakyti nuomonę, nes Europos parlamentas yra įpratęs tai daryti. Ir valstybėse narėse, ir tose pasaulio šalise, kur stebime e, ž, grubius žmogaus teisų pažeidimus. Taigi, ar jūs būtumėte pasirengusi susitikti su žmogaus teisų gynėjais tose valstybėse, kuriuose lankysitės, kurie atstovauja įvairiausias grupės? Ar jūs būtumėte pasirengusi tai daryti viešai? Pabandysiu tiesiog atsakyti jūsų klausimą. Kai kalbėjau apie tylėją diplomatiją, aš ne, neturėjau omeny, kad aš pati būsiu labai tyli. Turėjau omeny štai ką. Yra daugybė atvejų, situacijų, kuomet ramus pokalbis gali duoti daug, daug didesnių rezultatų nei e, labai reksmingi pasisakymai. Ir kai, kai, kai kalbu apie ramėją, tylėją diplomatiją, aš neturiu omeny, kad kalbu apie tai, ko nedarė mano pirmtakai. Tačiau noriu pasakyti, kad kartais mm, garsus pasisakymai pasaulinėje arenoje ne visada duoda pagydaujamų rezultatų. E, o aš noriu užtikrinti, kad mes pasiektume savo tikslų. Ir jūs geriau nei aš žinote, kad žmogaus teisų srityje pasaulyje uh, galima taikyti įvairiausius požiūrius ir metodus, kurie būna veiksmingesni. Taigi aš noriu taikyti veiksmingiausią požiūrį, veiksmingiausią metodą konkrečiai situacijai, konkrečiai šaliai. Ir išsiaiškinti, ar, tik, ar pavyzdžiui, konkreti strategija, kurią taikome, yra tinkama ir yra veiksminga. Tačiau aš tikrai nedvėjodama uh, vykdysiu įsipareigojimus žmogaus teisų srityje. Aš tai dariau visą savo gyvenimą. Ir aš esu visiškai pasirengusi tai daryti ir aš šimtų procentų jums tai pažadu. Kalbant apie susitikimus su įvairiausių organizacijų atstovais, tai visų pirma galime kalbėti apie nevyriausybinės organizacijas veikiančias Europoje žmogaus teisų srityje. Aš kai kurias jų puikiai pažįstu, pavyzdžiui, Liberty organizacija, Junktinė karalystė, yra daugybė kitų organizacijų Europoje. Esu pasirengusi pasinduoti jų, jų patarimais ir patirtimi ir susitikti su kitų organizacijų atstovais, kai tik tai bus tinkama. Dabar žodis saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkui. Vieną minutę. Ačiū, pane pirmininkė. Pone Ashton, jūs, jums patikėti užsienio reikalai ir saugumo politikai. Aišku, to patikimumas, patikimumas priklauso nuo gebėjimų susijusių su galimybėmis. Aišku, tikslai yra ambicingi, tačiau rezultatai bent jau kol kas netitinka e, jų. Bent jau tai galima būtų pasakyti apie pramoninės programas. Jūs pirmininkausite gynybos agentūrai ir kaip komisijos vicepirmininkė e, turėtumėte turėti labai e, platų vaizdą, su kokiais iššūkiais susiduria mūsų e, gynybos pramonė. Norėčiau sužinoti jūsų požiūrį šiuo klausimu. Rola viceprezidentė. Pirmininkas, e, žodis pirmininko pavaduotojai. Ačiū už klausimą. Išdėsiu dvi mintis. Pirmiausia, Europos gynybos agentūra ir jos vaidmens reikšmė, koordinuojant įvairias operacijas, pavyzdžiui, sreiktasparnių misijas ir panašiai. Daugiau reikėtų galvoti turbūt apie mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo galimybės valstybėse narise. Mes turime įvertinti galimybę sukurti papildomą vertę masto ekonomikoje. Negalime nieko atimti iš valstybių narių, turime pagalvoti, kaip galėtume koordinuoti jų veiksmus ir bendradarbiauti. Čia reikėtų daugiau padirbėti. Man tai tapo akivaizdu iš to, ką jau mačiau ir iš tų diskusijų, kuriuose jau dalyvavau. Grinai iš komisijos pusės mes e, komisijoje e, apibrėžėme aiškiai atsakomybę už švietimą, mokslinius tyrimus ir panašiai. Bet manau, kad mes galėtume sukurti platesnį požiūrį į tai, ką būtų galima nuveikti, užtikrinant uh, kad esamos galimybės būtų išnaudotos. Strategiškai mes turėtume apgalvoti, ką galima nuveikti operacijų srityse. Kaip jau sakiau, mes norime stiprinti ir plėtoti santykius su NATO ir kalbėjome su generaliniu sekretoriumi, kaip galėtume tuos santykius pritaikyti prie būsimų pokyčių. Be abejo, e, derami santykiai su ta organizacija visais atvejais turės būti užtikrinti. Ypač, kai galvam apie mokslinius tyrimus ir inovacijų kūrimą, apie bendradarbiavimo masto pagerinimą, kaip mes galėtume sustiprinti savo vaidmenį, kaip galėtume būti efektyvesni. Apie tai turime pagalvoti. Terminatį intervenį. Ir paskutinis pasisakymas pakomitečių pirmininkams suteikiama galimybė kitas diskusijų raundas. Laikysime tokių taisyklių. Išklausysime tris komentarus iš skirtingų parlamentarų. E, po vieną minutę kiekvienam e, nariui suteikiama vienam klausimui pateikti. Vėliau į tuos klausimus atsakys baronienė Aštun. Jei suteiksime, galime kalbėti tris minutės. Pirmiausia, ponas Salafranka. Fischer. Labai ačiū. Ponas Bobis Fischeris, šachmatų čempionas kartą nušlavė nuo lentos visus šach, visas šachmatų figūras ir pareiškė, dabar reikia pradėti tikrai žaidimą. Manau, kad mes apie tai turėtume galvoti ne tik šachmatų čempionatuose, bet ir politikoje. Taigi klausimas, ponė Ašton, labai paprastas. Ar jūs galėtumėte turėti, sukurti strateginę ES užsienio politikos viziją, kuri atitiktų mūsų vertybės, kuri būtų matoma ir kuri leistų užkirsti kelią e, nelemtiems įvykiams, tokiems kaip, e, pavyzdžiui, gruodžio mėnesį, kai ES kandidatas pralaimėjo e, balsavime vienu balsu dėl pirmininko, e, saugumo tarybos pirmininko vietos. Kaip jūs galvojate už sureguliuoti materialinę biudžetinę pusę? Comment, there... Ačiū. E, mano komentaras bus turbūt nelabai malonus e, baronienės Ešton kandidatūrai. Britanijos konservatoriai e, mėtė įvairiausius kaltinimus dar tuo metu, kai Junktinė karalystė ne, beveik nepriklausė Europos Sąjungai. Baronienė Ešton, aš norėčiau pritarti tam, ką jūs pasakėte dėl žmogaus teisų klausimo ir jo prioritetinimo. Jūs sakėte, kad pritarėte sutarčiai dėl žmogaus teisų. Mano klausimas būtų toks, kai jūs kalbate apie skirtingą požiūrį žmogaus teisės, taigi jos yra universalios, kaip galima tokias prievalės suderinti ir kaip galima užtikrinti, kad mūsų sutartyje, kur gairės ir prievalės yra labai aiškiai apibrieštos, galėtų būti sėkmingiau įgyvendinama? Kaip Jūs galite pagerinti įgyvendinimo procesą? Un minuto. Bodės Ford, vieną minutę. E, Pone Vice, pirmininkė, jūsų manimų, koks turėtų būti ES vaidmuo? Ir ES viduržėmio jūros valstybių sąjungos vaidmuo, ieškant sprendimų uh, viduriniųjų rytų krizėje. Galbūt e, JAV veikimas, jeigu nes, neduoda laukiamų rezultatų, tai galbūt Europai reikėtų įsikišti į Izraelio-Palestinos konfliktą. Ko, kaip jūs įsivaizduojate, kaip galima būtų sukurti Palestinos valstybę, kurios sostinė būtų rytų Jeruzalė? Uh, Pone vicepirmininkė, jums trys minutės skiriamos atsakymams. Uh, Labai ačiū, ponė Salafranka, dėl vieningos visijo, vizijos. Manau, kad ji yra labai svarbi. Nemanau, kad reikia visas šachmatų figūrėlės nuversti nuo lentos. Mano dviejų pirmtakų nuveiktas darbas yra itin didelis. Jie padarė labai daug ir sukūrė labai gerą reputaciją ir savo, ir ES visame pasaulyje. Ir aš esu jiems už tai labai dėkinga. Taigi aš remiuosi tvirtų pamatų. Bet jie buvo pirmieji du žmonės pasakę, kad reikia sutelkti e, kvalifikaciją ir patirtį vienoje tarnyboje ir jeigu įmanoma viename žmoguje. Bet vienas žmogus dirba su visa komanda kitų. Norėčiau pasakyti, kad kad ir kas be kalbėtų, turi būti kalbama vienu balsu. 27 užsienio reikalų ministrų, komisijos, tarybos pirmininko vardu, ar Europos parlamento narių, ar mano vardu, turi būti kalbama vienu balsu kalbant apie strateginę perspektyvą, kuris turėtų prasmės. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Dėl biudžeto aš esu realistė. Aš realistiškai vertinu valstybių narių galimybės ir realistiškai vertinu ateitį. Ir aš esu pasirengusi su tokia ateitimi gyventi. Žinoma, prie to dar galėsiu sugrįžti. Bet manau, iš esmės suprantate, ką aš turiu galvoje. Pone Hautai. Taip, žmogaus teisės yra universalios, jūs visiškai teisus. Aš tik tai sakau, kad tam, kad pasiektume tas universales žmogaus teisės, neretai turime taikyti skirtingus metodus, nes turime skirtingas kultūras, skirtingas tautas, skirtingus veikimo būdus. Aš tai iš patirties žinau. Mūsų delegacijos ir, yra mūsų veiklos tarnybos vietoje, kaip ir išorės veiksmų tarnybos. Joms tenka ypatingai svarbus vaidmuo. Jos turi užtikrinti, kad žmonės perkeltų strateginį mąstymą į strateginius veiksmus. Aš tikiuosi, kad tai sugebėsime gerai apibūdinti ir išorės veiksmų tarnybos pareigos bus aiškiai apibrieštos ir viskas bus pagrįsta valstybių narių veiksmais. Dėl uh, viduržėmio jūros regiono sąjungos. Tas darinys yra labai svarbus, bet bus labai sudėtinga. Uh, tai būtų arabiškų valstybių blokas. Kaip matėme, 2009 metais pasiekta dar yra labai nedaug. Kvartete apie tai buvo kalbama ir neseniai buvo sakoma, kad turėtų būti toliau tęsiamos diskusijos kvarteto principų. Tokį pasiūlymą pateikė Rusija, tai yra labai svarbu, tai buvo padaryta vasario mėnesį. Taigi kvarteto sandara būtų reikalinga. ES supranta, kad jos vaidmuo čia būtų stipresnis Be to, galvodami apie viduržėmio jūros sąjungą, turime suvokti, kad ten bus apie 40 valstybių, taigi ta sąjunga būtų itin reikšminga. Turime daryti viską, ką galime, kad e, rastume sprendimų būdų. Manau, kad tarybos išvados yra labai gera pradžia siekiant mūsų galutinių tikslų. Ačiū. Honorevole De Kaiser per un minuto. Pone De Kaiser, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ašton, jūs kalbėdama, e, kalbėjote apie rezultatų svarbą. Gruodžio mėnesį labai drąsiai pasisakėte, priminėte e, tarybos rezoliuciją dėl rytų Jeruzalės, sakėte, kad atėjo laikas konkrečiai veikti ir įgyvendinti tarybos išvadas. Tačiau noriu pakartoti dabar pono Bodis klausimą. Ką jūs konkrečiai žadate daryti? Uh, Tarybos išvadose kalbama apie Gazą, apie Rytų Jeruzalę, apie daug labai įvairiausių sričių. Kaip jūs įsivaizduojate pasieksianti rezultatų? Sakote, susitiksiu su Bleiru, bet Bleirą e, paskyrė Bušas į ketvirtą. Aš tikiuosi, kad jūs kaip moteris, kaip mūsų atstovė būsite paskirta nuo mūsų ir Ponas Bleiras rezultatų dabar nepasiekė, mes tikimės rezultatų iš jūsų ir norime sužinoti, kokiu, kokie yra jūsų ketinimai. Ponas Arizvolski, vieną minutę. Pone, paskirtoji komisijos narė. Pagal parlamento duomenis e, energetinis saugumas yra užsienio politikos klausimas. Kaip jūs rengėtės priversti ar įtikinti Rusiją? neišnaudoti energijos tiekimo kaip priemonės santykiuose su valstybėmis narėmis ir kaip rengėtės apginti mūsų rytinius partnerius ir kaimynus nuo politinio spaudimo, e, panaudojant energijos tiekimą kaip spaudimo priemonę. Pone Nikolai, vienai minutiai. Thank you, uh, President. Ačiū. Turiu konkretų klausimą ir tikiuosi konkretaus atsakymo. Mano klausimas liečia Afganistaną. Mane įkvėpia jūsų raštu pateikti atsakymai. Kokį kitą žingsnį jūs matote, kalbant apie viziją Afganistane? Baronienė, aš ten turite tris minutės atsakymui. Thank you, uh, the... Noriu dar kartą padėkoti už klausimus. Pone Dekeizer, jūs esate visiškai teisi, sakydama, kad aš noriu rezultatų. Ir aš girdžiu tam tikrą nusivylimą ne tik jūsų žodžiuose, bet taip pat ir kitų narių pasisakymuose, kuomet kalbame apie labai sudėtingą situaciją artimuosiuose rytuose. Tarybos išvados yra labai svarbios, nes ten yra išdėstyta tai, ko mes siekime, už ką mes kovojame. Kitas mano žingsnis būtų išsiaiškinti, kas konkrečiai pasiteisins, kas duotų rezultatų, kokie sprendimai duotų rezultatų ir tuomet bandysime tokius dalykus įgyvendinti. Taip reikia išsiaiškinti, kokia politika turi būti vykdoma, kad tai būtų pasiekta. Uh, aš nekaltinu pono Bleiro, bet kadangi jis bus čia rytoj, aš su juo susitiksiu, taip pat susitiksiu ir su senatoriumi Mičelu, taip pat su specialiuoju mūsų atstovu. Ir jau prasidėjo, ir jau užmesgiau pokalbį su Hillary Clinton ir tą pokalbį rengiuosi teisti. Tačiau aš nebandysiu jums pateikti sprendimo, kurio dar nežinau. Tai yra, kaip galima veiksmingiausiai veikti, kur, kokie sprendimai būtų veiksmingiausi, bet aš rengiuosi aiškintis. Tai, ir aš rengiuosi daug kartų grįžti prie šio klausimo. Taigi aš pradėjau, užmesgiau dialogus, pradėjau aiškintis, ką galima daryti. Aš dabar jau geriau susipažinusiu su problemomis ir klausimais, bet pro, sprendimo dar reikia ieškoti. Ir tai bus labai svarbi veikla, atsižvelgiant į tai, kokias lėšas mes investuojame šioje srityje, kokias pajėgas metame į šią sritį. Taip pat kalbant ir apie Egiptą. Pone Volski, jūs uždavėte klausimą apie Rusijos užsienio politiką ir energetiką. Uh, Čia yra daugybė dalykų. Visų pirma, su Rusija mums reikia stiprių santykių. Antra, mums reikia aiškios energetikos strategijos, kuri mums leitų, leistų diversifikuoti mūsų po, poreikius energetikos srityje, nes šiuo metu Rusija mums tiekia 50 procentų mums reikalingos energijos ir yra galimybė, kad tikimybė, kad tas kiekis išaukis iki 70 procentų. Mums reikia naudoti įvairesnės energi, energijos rūšis, saulės, brandolinė energija. Ir aš aiškinuosi, ką galėtume nuveikti šioje srityje. Labai svarbu yra pripažinti tai, kad kai kurie klausimai, kurie priskiriami ekonominiams, iš tikrųjų yra politiniai. Ir svarbu juos aiškiai atskirti. Manau, čia daug galime nuveikti Ukrainos klausimų ir dėja nebelieka laiko dėl Afganistano. Kiti žingsniai šioje šalyje bus labai svarbus. Turime grįžti prie situacijos po konferencijos. Nes, kaip jau sakiau, buvo pasiekta tikrai svarbių rezultatų. Pavyzdžiui, pirminės sveikatos apsaugos srityje nuo 2002 metų labai daug pasiekta. Bet dar reikia daug nuveikti vietoje. Ir aš noriu, kad Afganistano žmonės pajusų labai konkrečius mūsų veiklos rezultatus vietoje. Mauro, un minuto. Žodis vienai minutiai kolegai Mauro. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ešton. Nemažai laik, žmonių laikosi hipotezės, pagal kurią ES gali būti skirta viena vieta Junktinių tautų saugumo taryboje. Uh, iš dabar visų keliamų hipotezių, kuri jums atrodo realiausia ir kokiagi būtų ES strategija siekiant vietos saugumo taryboje. Ponas Jon, vieną minutę. Ačiū, ponė Pirmininkė, jūs jau du kartus kalbėjote apie Viduržėmio jūros sąjungą. Pirmininkaujanti Ispanija sakė, kad Viduržėmio valstybių sąjunga bus prioritetas jos. Kaip žinia, dvimetis planas bus įvertintas dabar birželio mėnesį. Kokių jūs konkrečiai iniciatyvų imsitės? Norėčiau taip pat sužinoti, kokia yra jūsų pozicija dvimečio plano atžvilgiu ir ar jūs esate susipažinę su parlamento pozicija, pagal kurią mes nepritarėme e, finansavimui tos programos ir ką jūs konkrečiau galėtumėte pasakyti. Pana Šulcas, vieną minutę. Pone Ešton, norėčiau Jums palinkėti sėkmės. Jūsų laukia tikrai nelengvas darbas. Manau, kad nepaisant persidengiančios kompetencijos kaiminystės politikoje. Jūs vis dėlto esate kompetitinga pasisakyti santykiuose su Rusija. Chris Patton, jūsų kolega, visai neseniai e, konstatavo, kad didžiausia ES spraga yra užsienio politika. Ar jūs modernizuosite strateginės partnerystės? Ar ketinate nustatyti naujų prioritetų, pavyzdžiui, energetinių prioritetų? Ar yra vietos jūsų prioritetuose skiriama žmogaus teisėms, kaip pavyzdžiui, to e, Sakarovo premijos laureatas prašė visai neseniai pirmininkas. Pone Aštin gali tris minutės dabar atsakyti. Mano atsakymai į pirmuosius klausimus yra labai paprasti. Aš nežinau. Ir ne dėl to, kad per penkias savaitės šventinio laikotarpio bandžiau gilinti į šiuos klausimus. Bijau, kad jūs mane pagavote, sugavote ir aš nežinau atsakymo į jūsų klausimą. Aš nebejoju, kad ES egzistuoja daugybė įvairiausių nuomonių tuo klausimu, tačiau svarbiausia yra tai, kad ES pasisakė, išreiškė savo nuomonę saugumo taryboje tuo klausimu ir aš rengiuosi taip pat apie tai kalbėti saugumo taryboje. Jums leidus aš grįšiu prie to klausimo ateityje. E, Viduržėmio jūros sąjunga. Mano galva, ji yra paremta Barcelonos procesu, joje yra daugybė suinteresuotų valstybių, jie dirba daugybė suinteresuotų valstybių ir tame darinyje yra nemažas potencialas, nemažai išteklių, tai yra įvykdo įdomių projektų švietimo srityje. Tačiau turime palaukti ir pasižiūrėti, kaip, ta, kaip tas darinys plėtosis toliau. E, dabar vyksta diskusijos, kas turėtų vykti toliau. Pavyzdžiui, kaip, kas turėtų pirmininkauti ten ir kaip mums reikėtų elgtis, kokius žingsnius mes turėtume žengti. Tačiau apie tai dar nekalbėjau su nieko. Bet reikia tik pasiekti, kad ji išliktų, kad ji būtų veiksminga, kad ji dirbtų veiksmingai. E, praėję metai buvo tikrai sudėtingi, tikiuosi, kad dabar viskas bus geriau. Šią sąjungą turime svarstyti ir matyti platesnėje kaiminystės politikos srityje tokie dariniai kaip šis yra labai svarbus. Bet manau, mums reikia įkvėpti tai organizacijai naujos gyvybės. Pasistengti. Pone Šulcai, aš ne, nesakyčiau, kad man priskirtos užduotis dubliuojasi. Aš sakyčiau, kad jos, viena, jos vienas kitas papildo. O dalyvaudama susitikimuose su iš kitų šalių vadovas, ypač su prezidentu Medvedevu, galiu pasakyti, kad šiuo metu mes peržiūrime asociacijos partnerystės sutartį ir kai kuriuose tos partnerystės srityse mes nepasiekėme reikalingos pažangos. Dabar noriu grįžti prie savo anksčiau išsakytų atsakymų jeigu mes pritaikysime reik, tinkamus metodus, tinkamus mechanizmus, mes pasieksime pageidaujamų rezultatų, bet kokie tai būtų mechanizmai, apie tai dar man reikia pagalvoti. Norėčiau paprašyti kolegų suformuluoti po vieną klausimą per jiems paskirtą laiką tam, kad pone Ešton galėtų tinkamai atsakyti klausimą. Dabar kolega Van Orden. Pone Ešton, kaip žinote, e, aš domiuosi karinėmis misijomis Europos Sąjungoje. Noriu pasiklausti, ar esate kada lankiusis ir, na, tokioje misijoje. Savo atsakymuose raštu jūs sakote, kad ES vykdo misiją Afganistane, bet atrodo iš jūsų atsakymo susidarus vis, kad ES neturi savo karinių pajėgų Afganistane. Ar žinote, kiek kasmet ES išleidžia misiją Afganistane ir kokios, kokių priemonių imamasi, kad tos e, lėšos nebūtų netinkamai, panau, nebūtų išvaistomos? Un minuto. Pone Umen Reuten, vienai minutė. Onorevole Onan Reuten, prego. Yes, Mrs. Ashton, if... Pone Ashton, jeigu susikerta tarybos ir Europos komisijos nuomonės, kurią pusę jūs palaikote, kuriai organizacijai išliekate lojali, uh, Kokia, pavyzdžiui, jūsų nuomonė dėl karo Irake, ar jis pateisinamas ar ne? Taryboje, tarybos narės laikosi skirtingų nuomonių tuo klausimu. Kitas klausimas dėl žmogaus teisų hartijos. E, dvi valstybės jos neratifikavo. Ką jūs apie tai manote? Kalbu apie pagrindinių teisų hartiją. Ir un minuto. Grazie, signora. Kole Panseri, vieną minutę. Ačiū. Pone Ašton, dabar įsivaizduokime, kad kaiminystės politika yra neatsiejama strategijos dalis. Visai neseniai buvo priimtas, priimta pažangos ataskaita dėl Magrebo valstybių ir taip pat buvo pagilintos dabar egzistuojančios asociacijos sutartis. Taip pat buvo numatyta surenkti viršūnių sustikimą tarp ES ir Maroko. Mm, dabar turint galvoje pasiektą pažangą, kokie rezultatai galėtų būti tokio viršūnių susitikimo ir kokios to pasiekmes galėtų būti kitoms Magrebo valstybėms, pa, ypač Tunisui. Pone Ešton, jums žodis. Pone Vanordenai, Afganistane, man atrodo, mes siekime tikrai svarbių tikslų. Ir klausimas, e, ir visų pirma, svarbu suvokti, kodėl mes ten veikiame. ES vaidina savo vaidmenį tame procese, mes ten išleidžiame daugybę pinigų, neturiu tikslių skaičių dabar, bet žinau, kad numatytos uh, ženklios lėšos ir ateičiai. Ir svarbu, ar mes pasiekėme rezultatų. Kaip jau minėjau, vienas iš tokių pavyzdžių rezultatų yra e, pirminė sveikatos apsauga. Mes ten siekiame, kad ten būtų dislokuota 400 policijos pareigūnų, bet tiek neturime. 300. Bet yra daugybė kitų klausimų, kuriuos turime spręsti. Pavyzdžiui, Afganistano vietos valdžios institucijose net nėra te telefono aparatų. Yra daugybės ryčių, kur dar galime plėtoti veiklą, taigi tokio požiūrio ir rengiuosi laikytis. Tai yra, pripažįstu, kad kariniai aspektai yra susiję su ekonominiais toje šalyje. Ir mūsų vaidmuo, ES vaidmuo ten nebūtinai yra visų pirma karinės, pagal svarbiausias mūsų vaidmuo nebūtinai pirmiausia yra karinis, bet mes ten bendradarbiaujame ir bandome keisti padėtį. Iš tikrųjų, uždavėte labai svarbų klausimą. Man svarbiausia yra neatsidurti tokioje padėtyje. Man svarbiausia, kad komisija ir taryba susitartų su jūsų pagalba ir būtų vykdoma, kuriama tinkama strateginė politika. Uh, Aš dirbau e, savo šalies vyriausybėje keletą metų ir kalbant apie darbą komisijoje, tai galiu pasakyti, kad komisijoje yra daugybės, yra siekis, kad būtų, e, kad būtų pasiektas konsensusas. Ir aš manau, kad mano vaidmuo yra bandyti laviruoti, kad būtų kuriama bendra politika. Tačiau, kuomet neformaliai kalbėjausi su jumis, minėjau kad mes turime bandyti daryti viską, kad pasiektume tokio rezultato. O kalbant apie tokius klausimus kaip karas Irake, na, mes esame, kur esame. Aš dirbau e, ministrė Didžiosios Britanijos vyriausybėje, kuomet prasidėjo karas Irake ir aš, na, žinau, kaip viskas prasidėjo. Kaip užtikrinti, kad Irakas ateityje taptų stabilę, klestinčią valstybę? Ir manau, kad viskas priklauso nuo to, kaip mes vertinsime padėtį. Ir nuo to priklausys mūsų veikla ateityje. Mes, turi, mes norime pa, užtikrinti žmogaus teisų įtvirtinimą taiką, leisti tai šaliai klestėti. Ir būtent viso to mes ir siekiame. Onorevole Galer, per un minuto. Ponas Galeris, vieną minutę. Labai ačiū, baronienė Ašten. Dešimt metų. Pirmininkė, į mano klausimą nebuvo atsakyta. Teja, jūsų laikas baigėsi, galbūt jūs gausite atsakymą kitą kartą. Šiandien nieko negalim pakeisti. Aš pateikiu klausimą, noriu atsakymo. Pirmininkas, aš rūpinosi, kad būtų taikomos taisyklės. Magreb taisyklėms taip pat reikia atsakymų ir aš manau, kad jos gaus tą atsakymą. Ar kartą ponas Galeris? Baronienė Ašton, mes girdėjome, kalbant, girdime, kalbant apie Europos saugumą ir užsienio politiką. 2003 metais buvo sukurta strategija, 2008 metais ji buvo atnaujinta civilės ir karinis štabai buvo sujungti 2009 metais, tačiau vis dar neturime bendro, bendros viską pagrindžiančius ES politikos. Europos parlamentas reikalauja Baltosios knygos saugumo ir gynybos politikos e, srityje. Jūs šitą pasakėte dėl operatyvinios vadavietės. Ar jūsų nuomonė nebūtų protinga sukurti atskirą vadavietę, atskirą vadovybę Europos reikalams, e, netiduodant visko valstybėms narėms. Ponas Kačin, vieną minutę. Spuštovana kandidatka, 2 decembra sam. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamai kandidatė. Gruodžio antrą dieną aš jūsų klausiu, kaip matote Bosnijos ir Cegovinos ateitį ir Europos parlamento, ES vaidmenį toje pasaulio dalyje. Atsakymę jūs daug ko nepasakėte per mėnesį sąlygos labai ger, smarkiai pablogėjo. Valentinas Insko reikalauja e, prevencinių veiksmų. Laikas senka. Nepasiektas konsensusas dėl konstitucinios pakeitimo. Dėl e, Serbijos Respublikos nepriklausomybės referendumo turime prisiminti, kad dėl jo organizavimo gali nusivilti Bosnija ir Hercegovina. Dėl to pasienio regionų sąlygos drastiškai pablogėtų. Ką jūs galvojate daryti ir kada krizių valdymo Bosnijoje ir Hercegovinoje e, klausimu? Priminsiu, kad šiais metais pažymėsime 15-ąją Serebrinicos genocido metinės. To reikėtų nepamiršti. Ponas Angurakis. Viena minutė. Proevre. Dėkui, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad prieštarauju ponios Ešton kandidatūrai, nes tai yra susijęs su Lisabono strategijoje. Mes daug kartų esame sakę, kad esame prieš ją. Tačiau ponios Ešton atsakymai klausimynė, ypač trečiasis punktas, e, mus labai nustebino. Norėčiau paklausti, kodėlgi ji nėra pasitengusi suteikti Europos parlamento informaciją ir dokumentus, e, kurie yra pateikiami tarybai, kad Europos parlamentas turėtų tokią pat dirbą veiklai kaip ir taryba. Taigi aš norėčiau paklausti, ką jūs ketinate padaryti, kad pakeistumėte nepriimtiną ES bendrąją poziciją Kubos atžvilgių. Uh, kad mes galėtume turėti sklandžius, normalizuotus santykius su ta šalimi. Be to, ponė Ašton mums nepasakė, ką galvoja apie santykius su Latino Amerika. Dėkui. Baronienė Ašton, trys minutės atsakymai. Uh, Pone pirmininkė, E, pradėsiu nuo pono Panzerį, bet aš jom tikrai visai neatsakiau. Labai atsiprašau, nes pasimečiau savo dokumentuose. Vadovų susitikimas su Maroku. Jis nėra planuojamas, bet jūs teisingai pabrėžėte, kad reikia stiprinti veiklą su Magreb šalimis. Be to reikia e, tam pasitelkti kaiminystės strategiją. Dar kartą atsiprašau, kad neatsakiau jums laiku ir deramai. Porė galerį dėl civilinio ir karinio štabo sujungimo Aš nesu labai plačiai susipažinusi su Baltaja knyga, dėl to tikiuosi, kad gausiu daugiau informacijos vėliau. Bet apskritai reikia pabrėžti, kad aiškiai suvokiame, valstybės narės yra atsakingos už savo gynybą. Taigi Nežinau tiksliai, ką jūs turite galvoje, sakydamas, kad mm, valstybės narės dirba pavieniui, bet mes esame suinteresuoti, kad dirbtume kartu, kai nusprendžiame dirbti kartu. Dėl vadovybės ar vadavietės e, prisiminkime e, Junktinės karalystės tam tikrų padalinių vadovybės, kurios labai efektyviai panaudodavo pavienių valstybių narių resursus E, nepasiteldamos tų resursų tik savo vadovybės e, grandiniais tikslams. Turimus resursus turėsime panaudoti, kai tam prireiks laikas. Aš manau, kad aš iš dalies atsakiau jūsų klausimą. Pono Kačin klausimas dėl Bosnijos. Jūs labai teisingai išdėsite, kelt, egzistuoja keletas problemų. Aš susitikau su uh, Bosnijos ir Hercegovinos vadovais ir aptarėme strategiją. Man akivaizdu, kad tai yra viena valstybė, kurioje yra daug skirtingų bendruomenių ir jos turi sugyventi. Kiekviena jų turi savo orumą, bet tai yra viena šalis, kuri turi kartu gyventi. Kaip tai padaryti galime, yra klausimas, kurį būtina aptarinėti. Bus labai įdomu pamatyti, kaip rinkimai baigsis spalio mėnesį ir per mėnesius iki rinkimų Mes e, turime nepamiršti, e, kad jie turi vadovautis perspektyva Europos Sąjungoje. Lordas Ešdaunas apie tai kalbėjo. Ateities perspektyva gali atnešti labai daug naudos tam regionui. Aš stengiuosi paeiti, nulipti nuo politinių lyderių e, arenos ir suprasti, ko žmonėms reikia. Žmonėms reikia taikos ir sambuvio taip, kad e, tai iš tiesų realiai egzistuotų. Aš palaikau ryšį su e, vietos žmonėmis, mes pa, demonstruojame paramą jiems ir jie gali tikliautis mūsų pagalba, kai to, tas bus reikalinga. Paskutinis klausimas. Aš džiugiuosi, kad jūs nesate prieš mane, bet esate prieš Lisabono sutartį dėl dokumentų ir informacijos suteikimo. Aš esu už informacijos laisvę, tačiau aš puikiai suprantu, kad yra dalykai, kuriuos galime jums duoti, yra dalykai, kurių negalime jums duoti. Dėl Kubos, taip, man didelį susirūpinimą kelia žmogaus teisų padėtis ten, tai labai aiškiai galiu patvirtinti, bet jau 13 metų mes įgyvendame strategiją, turime tik įvertinti jos efektyvumą iš naujo, bet realių svarbių problemų toje šalyje dar egzistuoja eh, signor Aston, se le vengono formulate... Mm. Pone Ashton, jeigu jums yra užduodamas daugiau negu vienas klausimas, remiantis mūsų taisyklėmis, jūs galite atsakyti tik tai į vieną klausimą, todėl kad e, kolegos privalo laikytis mūsų kartu su koordinatoriais primtų darbo taisyklių. Taigi vieno klausimo taisyklės. Kolega Lizakas, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone vicepirmininkė, Europos Sąjunga yra įsitraukusi į įvairių nemažai regioninių konfliktų Tačiau atrodo, kad svarbiausia dabar būtų susitelkti į Europos žemyną. Kolegos kalbėjo apie konfliktą Balkane, tačiau nereikėtų pamiršti dar ir dabar vis dar egzistuojančių konfliktų, pavyzdžiui, Gruzijoje. Moldavijoje, štai pavyzdžiui, konfliktas vis dar išlikęs yra, nes vieną regioną kontroliuoja separatistai. Kaip jūs žiūrite į tuos konfliktus? Atrodo, kad į visus šiuos konfliktus yra įsitraukusi Rusija. Kaip jūs galėtumėte įtikinti Rusiją atsisakyti savo įtakos zonos? Pana Gomeš, vieną minutę. Daugelis iš mūsų mm, yra įsitikinę, kad jeigu Irano režimas radikaliai nepakeis požiūrio į brandolinį klausimą ES partnerės turi priimti ryštingą sprendimą, kad Irano režimas nebeluošintų to šalies žmonių gyvenimo. Taigi, noriu užduoti Jums klausimą. Ką Jūs manote apie ES vaidmenį? Ar manote, kad ES turi padaryti viską, kad padėtų tiems, kurie kovoja už laisvę ir demokratiją Irane. Tai yra išsivaduoti iš smaugiančio režimo, iš, iš, iš režimo bandymų visiškai uh, e, užgneušti spaudos ir žiniasklaidos laisvę. Ačiū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 Lisabonos sutartis bendros užsienio ir gynybos politikos rytyje numato du svarbius naujus dalykus, kurie yra išdėstyti dviejose straipsniuose - savitrupio pagalbos bei solidarumo straipsniai. Pagal 42 straipsnio 7 dalį kur kalbama apie savitarpio pagalbą, jei viena iš valstybių yra užpulta, kitos ES narės privalo suteikti jai pagalbą. Kaip jūs interpretuojate tą straipsnį, kaip jūs įsivaizduojate jo įgyvendinimo praktikoje? Ar manote, kad ši nuostata turėtų kažkaip tai keisti praktinį ES darbą ir funkcionavimą. Ir kaip tuo atveju, jei šalis paskelbė, į kuri nors šalis paskelbė karą konkrečiai es na, valstybei nariai, kaip būtų tuo atveju? I mean, the, the... Ačiū. Pone Lize, kontekstas, kuriame jūs pristatėte situaciją Moldovoje, Padniestrėje, Kalnų Karabache. Aš apie tai kalbėjau žanginėme pasisakymę, kalbėdami apie kaiminystės strategiją ir sakiau, kad tai yra labai svarbi strategija. Ir vertinant situaciją visose šiose sritise regionuose, Moldovoje, Moldovoje mes e, labai aktyviai bendradarbiaujame, teikiame labai didelę paramą, kuri sudaro apie 16 eurų vienam asmeniui. Uh, E, Kalnų Karabache nemažai veiklos vykdo Turkija. Čia galima kalbėti ir apie Armenijos Turkijos santykius ir šalių atsiverimą viena, viena kitai. Ir energetikos klausimai čia taip pat yra aktualūs. Taigi aš bandau matyti bendrą paveikslą, kokie yra aktualūs klausimai susijęs su konfliktais. O Rusija yra svarbi arba dėl to, kad tos valstybės yra buvusios uh, vienoje sąjungoje su Rusija arba dėl kitų priežasčių Rusija yra svarbi. Ir aš manau, kad mes turime plėtoti e, iniciatyvą grindžiamus pozityvius santykius su Rusija, kad išvengtume papildomų sunkumų. Pone Gomes dėl sankcijų Iranų ir, mes darom, ir to, ką mes darome. Ankstesniuose savo atsakymuose jau minėjau, kad esame pasirengę palaikyti visas pastangas. E, žmogaus teisų srityje Irane. Dabar reikėtų kalbėti apie tai, kokį etapą Iranas pasiekė. Svarstomos sankcijos, svarstant Irano padėtį įvairiuose e, susitikimuose. Ir požiūris, kurio mums reikėtų laikytis, visų pirma, turėtų būti grindžiamas dialogu, tačiau taip pat reikia suvokti, jog jeigu taisyklių nesilaikoma, tai kažkada reikia imtis ir veiksmų. O kalbant apie nuostata dėl solidarumo. Aš atsiverčiau 42 straipsnio 7 dalį. Ten pasakyta štai kas. Numatoma prievolė teikti paramą, jis siejama su Junktinių tautų hartijos 41 straipsniu. Aš dar nesuformulavau nuomonės dėl to, kaip tai viskas atrodys praktikoje. Uh, taryboje dar tai turėtų bus, būti svarstoma užsienio reikalų ministrų susitikime. Kokių praktinių veiksmų reikia imtis, atsižvelgiant į tuos straipsnius? Iš esmės ten kalbama apie labai bendro pobūdžio sieki teikti pa, raginimą teikti paramą ir reikės išsiaiškinti, kur taryba, manys esant, e, kurios sritis taryba laikys veiksmingiausiomis, aktualiausiomis. Pirmininkas, dabar pereikime prie dalyvaujančių komitetų, prie pirmininkų, plėtros komiteto pirmininkė, ponė Žiulį. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos vicepirmininkė. Plėtros komisijos vardu norėčiau paklausti, kuris komisaras arba komisarė bus atsakinga už plėtros instrumentą ir Europos plėtros fondą. Kokia bus išorės veiksmų, koks bus Europos išorės veiksmų tarnybos vaidmuo. Galbūt galėtumėte konkrečių pavyzdžių pateikti kokių priemonių bus imtasi siekiant laikytis 208 Lisabonos straipsnio, kur sakoma, kad įgyvendinant politikos rytis susijusią su trečiosiomis šalimis reikia laikytis plėtros tikslų. Europos išorės veiksmų tarnybai ypač būtų taikytina ši nuostata. Ar jūs prieš, priešinsitės laisvos priekybos e, sutarties pasirašymui su Kolumbija. Ačiū. Pirmininkas. Dabar poniai Aštan skiriamos dvi minutės atsakymams. Prašom dvi minutės. Ačiū. Taisyklės nuolat keičiasi dėl vystimosi pagalbos. Noriu pasakyti, kad besivystančios šalis ir pagalba joms yra mūsų darbo esmė, kalbant apie e, santykius už ES ribų. Aš su dideliu susidomėjimu stebiu, kaip trečiosios šalys e, yra suinteresuotos šio proceso sėkmingų pabaigimu. Mes pirmiausia turime pripažinti ir, pripaž... ir e, gerbti tą faktą, kad tai yra svarbiausia mūsų politikos dalis, kuri nusipelno komisijos ir tarybos dėmesio. Ir aš džiaugiuosi, kad paskirtasis komisaras Andris Piebalks jau su manimi aptarė, kaip būtų galima šį darbą padaryti dar veiksmingesnį. E... Išorės veiksmų taryboje bus sukurti pagalbos besiunčiam šalimis padaliniai taip pat bus e, komisijos narys atsakingas už pagalbas visišiam šalims lėšų paskirstimą. Tokiu būdu mes galėsime sukurti geresnį užsienio politiką. Besivystimosi e, pagalba yra labai svarbus veiklos e, elementas. Manau, kad nebus sunku čia dirbti. Mes labai praktiškai vertinsime visą šį procesą ir aš tikiuosi, kad e, galėsime realiai suteikti galimybę Europos parlamentui dalyvauti kuo aktyviau. Ir aš džiaugiuosi, kad atėję ponas Andrius ir aš dirbsime tuo klausimu. Uh, dėl laisvosios prekybos sutarties ir Kolumbijos, kokia mano pozicija. Kaip žinote, aš kurį laiką jau šiuo klausimu nedirbu, nes pakeičiau pareigas. Kiek žinau, diskusijos pasiekė tam tikrą tašką, kai buvo nuspręsta, kad reikėtų sustabdyti jas šiek tiek, nes pradeda darbą nauja komisija, parlamentas norės suformuoti savo poziciją pagal Lisabono sutartį šiuo klausimu ir naujasis komisijos narys turės kreiptis į Europos parlamentą. Todėl dabar pereinamuoju laikotarpiu nebūtų gerai mūsų nuomonė priimti kokius nors sprendimus. Pirmiausia, turime atsižvelgti tai, kokia bus parlamento pozicija. Ponas Kazini kuris yra Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Baronė Neštin, klausimas labai paprastas. E, žinome, kad bėgant laikui mūsų komitetas e, šį klausimą išanalizuos atidžiau, bet jūs e, komisijas esate už tai atsakinga, bet to taryba tam skirs daug dėmesio. Savo atsakymuose raštu jūs teigiate, kad pagrindinis jūsų prioritetas sukurti Europos e, ekonomin... išorės ryšių tarnybą, kuri būtų nusekli, sėkminga ir e, kuri tarnatų pavyzdžių visame pasaulyje. Puiku. Taigi mano klausimas būtų toks, ar mes tikrai elgsimės taip, kaip norime? Ir ar jūs nesiūlytumėte, kad Europos diplomatijos mokykla pasinaudotų jau turimomis struktūromis? tokias mokyklas baigę žmonės turėtų būti giliai susipažinę su Europos istorija bei konsulatų ir delegacijų, kurios veiks išorės tarnybai veiklos principais. Prašom, ponė Ešton. Paprasčiausi klausimai dažnai būna patys įdomiausi. Gali būti, kad mano kadencijos pabaigoje pasieksime tokį tašką, kai bus sukurta išorės veiksmų tarnybos mokykla. O kol kas mes galvojame apie tai, ką jau turime. Pavyzdžiui, ką komisija gali suteikti delegacijoms šiuo metu ir ką valstybės narės galėtų pateikti delegacijoms. Mes bandome sukurti tokią mokymo sistemą, kuri žmonėms dirbantiems dabartinėse komisijos delegacijose ir busimuosiuose e, išorės veiksmų tarnybos ir valstybių narių delegacijose e, įgyvendyti tą kvalifikaciją, kuri yra reikalinga darbui atlikti. Esu skaičiusi labai daug kritikos apie tai, kad nepakankamai gerai dabar specialistai rengiami. Aš žinau, kad Briugėje veikianti kolegija e, rengia reikalingus administratorius, manau, kad jos galimybės reikėtų iš naujo vertinti, bet nepamirškime, kad išorės veiksmų tarnyba bus unikali institucija ir jai reikės mm, specialiai išmokytų diplomatų, kurie suprastų, kad ši tarnyba yra kitokia. Ar tos mokymo galimybės pareikalaus atskiro, ar tokie mokymo poreikiai pareikalaus atskiros mokyklos, aš nesu tikra. O dabar žodis biudžeto kontrolės komiteto vicepirmininkui ponui Stasnės. Dankjewel, eh, voorzitter. Mevrouw. Ačiū, ponė pirmininkė. Pane Ašton, aš sėdžiu čia. Prašau pasižiūrėti. Kolegos Brokas ir Neits jau uždavė klausimą apie Europos išorės veiksmų tarnybą. Tarnybos veiklos aspektas bus pagrindinis jūsų uždavinys šių metų pradžioje. Sakėte, kad norite pilnai atsiskaityti Europos parlamentui. Jeigu gerai supratau, žadate, kad Europos parlamentas galės pilnai įgyvendinti savo biudžetos kontrolės kompetenciją. Ar jūs manote, kad Europos išorės veiksmų tarnybai bus skirta atskira biudžeto kategorija? Ir ar čia biudžeto patvirtinimo procedūrą šimtų procentų galima būtų taikyti? Ar audito rūmai taip pat čia galėtų įsikišti, ar parlamentas galėtų e, įgyvendinti šios tarnybos e, biudžetinę kontrolę. Pone Ešton, jums dvi minutės atsakymai. I I brief, I... Kalbėsiu trumpai, nes man atrodo mano atsakymas į pono Broko klausimą apima jūsų užduotą klausimą. Kaip jau minėjau, galima šį klausimą vertinti iš dviejų požiūrio taškų. Vieni sako, kad e, tai yra komisijos struktūra, kiti sako, kad tai pati savaime yra atskira struktūra. Parlamentas be abejo dalyvaus tos tarnybos kūrimo veikloje ir, ir dalyvaus apsprendžiant galutinę išorės santykių tarnybos struktūrą. Nes kad ir kaip bežiūrėtum be į tą e, tarnybą, juk parlamentas dalyvauja tvirtinant biudžetą biudžetas yra svarbus, o aš būsiu atsakinga už biudžeto įgyvendinimą. Ir aš tikrai lauksiu mūsų diskusijų, kaip, tai, viską, kaip visą tai sutvarkyti. Aš tikiuosi, kad vir, aukštesnio rango pareigūnai prisims taip pat atsakomybę už biudžeto gyvenimą, bet aš esu labai atvira pasirengusi diskusijoms. Uh, Man svarbiausia užtikrinti, kad atsirastų struktūra, kuri rūpintųsi, jog lėšos būtų panaudojamos tinkamai, nes žinau, kad tai yra labai svarbu. Noriu pasakyti dar porą dalykų, kurie yra labai svarbus. Svarbu, kad biudžete būtų reikalingas lankstumas, kad būtų lankstumo elementas, nes reikia prisiminti tai, ką, pavyzdžiui, visai neseniai stebėjome. Situacija keičiasi ir kartais dėl jos pasikeitimų reikia perskirstyti prioritetus. Prisiminkime, kas Jemene, Jemene įvyko pastarosiomis savaitėmis. Aš lankysiuosi tame regione ir kalbėsiu su jo atstovais. Po, taip pat čia turime prisiminti konferenciją Londone. Ir aš esu. Aš nebejoju, kad parlamentas vaidina svarbu vaidmenį ir turės galimybę tą vaidmenį vaidinti ir ateityje. Ponas Moreira, Traptautinės priekybos komiteto vadovas. Vienai minutiai. Aš e, pavaduoju ponę Muskardinį, mano komiteto vicepirmininkė. Ji turėjo atstovauti mūsų komitetą šiuose klausimuose, tačiau ji neturėjo galimybės atvykti, nes e, buvo problemų su skrydžiais. Aš perskaitysiu ponios Muskardinį parengtą jums klausimą. Pone Ashton. Jūs buvote komisijos nare atsakinga už priekybą. Žinote, kad priekyba yra svarbi ES politikos sritis. Taigi, kaip Jūs matote savo naujo vandmens įgyvendinimą, atsižvelgiant į Jūsų užduočių ir uh, veiklos koordinavimas su tuo komisijos nariu, kuris bus atsakingas už priekybą, už atautinę priekybą. Toliau išorės santykių tarnyba. Ar rengėtės reformuoti dabartinės komisijos delegatūras, trečiosiuose valstybėse, nes tuose delegatūrose yra, dirba skyrius atsakingas už priekybą, tačiau tas, tie padaliniai dažnai remiasi virš nacionalinę politiką. Ne, ne. Kaip jūs matote tokių, to padalinio reformą, kaip jis bus integruotas į išorės santykių tarnybą ir į ambasadų darbą? Ar jūs rengėtės imtis veiksmų, kad būtų išvengta tarp vyriausybinio aspekto dominavimo, kuomet, e, pavyzdžiui, taikomos virš nacionalinės sprendimų prieimimo procedūros? Pirmininkas, atsiprašau, bet turiu jūs nutraukti, nes reikia laikytis pasisakymui numatyto laiko. Abbiamo, eh, abbiamo due minuti di replica per quello che è stato detto. Barnenė Ašten, jums skiriamos dvi, dvi minutės atsakymui. Nice Ačiū, labai malonu jūs čia matyti. Aš rengiuosi glaudžiai dirbti su Karoliu Degucht, paskirtuoju komisijos nariu. Mes jau kalbėjome apie tai, kaip bendradarbiausime. Prekyba yra komisijos kompetencija. Tai yra labai svarbis rytis ir ji tokia ir išliks. Man atrodo, kad praktiškai santykiai klostosi labai sėkmingai. Ir komisijos delegatūrų atstovai yra linkę bendradarbiauti ir yra susiklostę puikūs santykiai. Man atrodo, kad šioje srityje viskas susiklostė veiksmingai ir aš neturiu jokių ketinimų čia ką nors ardyti, nebent galėtume pas, užtikrinti dar geresnį darbą. Prekyba yra tikrai labai svarbi, kalbant apie mūsų strateginę partnerystę visame pasaulyje. Prekyba yra varomoji jėga, kuri leidžia geriau bendradarbiauti, užtikrinti ekonominę paramą, ypač šalims, kurios siekia glaudžių, tvirtų santykių su mumis. Moldovoje dirbanti delegatūra rengia prekybos susitarimą, kuris turėtų būti paruoštas per keletą artimiausių mėnesių. Ukraina yra kitas pavyzdys, kur domim, aiškinamės, ko ta šalis nori. Taigi tą sritį turime matyti bendros platesnės partnerystės kontekste. Ir tai atitinka ir komisijos viziją ir, ir tikslus. Bet, bet būtent komisijos narys bus tiesiogiai e, ir pirmiausiai atsakingas už šią sritį. Interventi dei singoli deputati a blocchi di tre. Pirmininkas, grįžtame prie atskirų komitetų narių klausimų. Po tris. Ponas Noiza pirmiausia. Ashton, Sie haben eben bei der Beantwortung einer Frage zu Afghanistan gesagt, dass Sie Pone Ašton, kai atsakėte į klausimą apie Afganistaną, sakėte, kad laukiate konkrečių rezultatų, konkrečiai Afganistano gyventojams. Europos parlamentas, manau, remia tokius tikslus. Sausio mm, mėnesio pabaigoje Londone vyks konferencija Afganistano klausimų. Norėčiau paklausti, uh, kokiu konkrečiai imsitės priemonių tam, kad e, nevyriausybinio organizacijų veikla būtų palengvinta ir kaip bendradarbiavimą su jungtinių tautų struktūromis galima būtų palengvinti. Ką manote apie tai, kad nevyriausybinės organizacijos pageidauja dirbti net ir vietoje neveikiant kariniams struktūroms? Pone Keller. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ešton, iš jūsų klausimo gruodžio mėnesį man susidarė įspūdis, kad bendroji ES politika gali būti grindžiama egzistuojančiamis dvišalėmis sutartimis su trečiosiamis šalimis. Ar jūs esate įsitikinsusi, kad e, mūsų užsienio politika gali būti pagrista Putino šrioderio tipo susitarimais? Kalbu apie valstybės, kurios tarsi stengiasi atsitikti vykdyti atskirą užsienio politiką. Ar būtų naudinga tokia politika ir ką jūs rengiatės daryti ateityje, siekiant e, į, sutarimus, į sutartį su trečiosiomis šalimis įtraukti nu, straipsnį dėl energetikos. Ta neseniai parlamente pasiūlė kolega Sarius Švolski. Kaip ir un minuto. Ponas Olaki, vienai minutiai. I, I disagree. Pone Ashton, aš nepritariu kolegoms Britų konservatoriams dėl, to, dėl jų išsakytų minčių apie jūsų veiklą nebrandolinio ginklo neplatinimo srityje. Manau, kad tai yra geriausia jūsų gyvenimo aprašymo dalis skyrius. O mano klausimas yra labai paprastas. Mums atsiveria istorinė galimybė. Už kelių mėnesių e, šios ryties susitarimas bus peržiūrimas jungtinėse tautose. Kaip užtikrinti, kad ES taptų lyderė siekiant uždrausti brandolinį ginklą, atsiliepiant į prezidento Obamos raginimą? Pone vicepirmininkė, jums trys minutės atsakymui. Um, thank you for the, the questions. Ačiū už klausimus. Pone Noizer, kalbant apie susitikimą dėl Afganistano, tai berots ten į jį pakviesta apie 70 valstybių ir organizacijų ir žinau, kad rengiama daugybė klausimų. Vyksta susitikimai su Junktinių valstybių pareigūnais, kalbėjau su Britų užsienio e, tarnybos darbuotojais, nes jie rengia tą susitikimą. Bus kalbama apie tai, kaip užtikrinti geresnį koordinavimą veiklos. Svarbus yra keli dalykai. Visų pirma, išsiaiškinti, kaip mūsų delegacijos vieningai pasisakytų, kalbėtų vienu balsu. Taip pat išsiaiškinti, ar tai būtų veiksminga, ką dar galima būtų nuveikti. Pabandyti naujai pažvelgti į šią situaciją. Manau, konferencija sutiks galimybę geriau koordinuoti mūsų veiklą ateityje. Pone Kelam, dėl energetikos srities politikos. Kaip jau sakiau, manau, kad mums reikia tvirtos politikos energetinio saugumo klausimų. Tai yra, turime mąstyti apie energetinį derinį, apie tai, kokia, kuo, kokia kitomis kitomis energijos rušimis galėtumėme labiau remtis. Ir kiek, žin, kaip žinote, yra daugybė pasiūlymų. Nord Stream, South Stream, taip pat Nabuko projektas. Ir taip pat kalbam apie tai, kad e, vamzdynais turėtų mm, energija žaliava tekėti abiem kryptimis. E, ir svarstame su komisijos nariais, ko čia galėtume pasiekti. Kalbant apie brandolinio ginklo neplatinimo sutartį, jūs minėjote mano karjeros ankstesnius etapus. Manau, kad reikia kitaip vertinti brandolinio ginklo vaidmenį. Prezidento Obamos pasisakymas šiuo klausimu tikrai yra svarbus. Žinau, kad valst... es valstybės narės laikosi skirtingų nuomonių šiuo klausimu. Uh, Aš, kaip ir visi šio parlamento nariai, noriu pasiekti, kad ši problema būtų išspręsta, kad būtų išvengta pavojaus ateičiai. Tai yra, kad brandolinė energija netaptų brandoliniu ginklu, čia kalbame apie uranį. Ir saugumo aspektas bei tarifų klausimas. Taigi, brandolinio ginklo mažinimas. Tokios tendencijos jau stebimos pasaulyje. Aš bandysiu padaryti viską, kas mano galioje, kad mes pasiektume rezultatų šioje srityje. Butikofer per un minuto. Danke, Herr Präsident. Frau Kandidat. Kole... Kolega Butikofer, vieną minutę. Ačiū, ponė Pirmininkė, nuo pat jūsų paskirimo daug mums kalbėjote apie transatlantinius ryšius. Šiandien taip pat apie tai užsiminėte. Labai gerai, aišku, tačiau be e, žodžių e, ar yra konkrečiai kažkokių tai e, institucinių tikslų. Rūdienį buvo amerikiečių darbo grupės išvados išplatintos kuriuose sakoma, kad transatlantinė partnerystė silpnėja. Ir dabar reikia, kad JAV ir Europa stiprintų savo partnerystę ir padarytų ją efektyvesnę. Išsiskyrė mūsų požiūriai su JAV, pavyzdžiui, dėl e, žmogaus teisų, dėl klimato politikos Kokie būtų jūsų politiniai prioritetai transatlantiniuose santykiuose? Kolega Šimanski, vieną minutę. Pūne vicepirmininkė, jūs paminėjote, kokį specifinį, turbūt esminį vaidmenį ES atlieka sprendžiant žmogaus teisų klausimus pasaulyje. Viena iš pagrindinių žmogaus teisų, prieš kurią yra išsipuolama pasaulyje vis dažniau, yra tikėjimo laisvė matėme labai daug nelemtų įvykių, neretai e, kruvinų įvykių Egiptane, Egipte, Pakistane, kur išsipuolami krikščionys vis dažniau ir dažniau. Tokiu atveju pasitaiko net demokratiškoje Indijoje. Ir Rusijoje ir Baltarusijoje matome, kad vakarų krikščionių konfesijos patiria tam tikrą spaudimą. Rusijoje, Kinijoje tokie dalykai matomi Visoje pasaulyje pasimimi negeri įvykiai. Ar jūs nemanote, kad reikėtų pakeisti padėtį? Dabar ES tyli, absoliučiai tyli e, krikščionių persekiojimo pasaulyje klausimu. Ponas Kovačev, vieną minutę. Ačiū, ponė Ašten. Taip, jūs mus nuvylėte, kai pasakėte, kad nes tai įsitikinusi, jog uh, aukščiausiams ES diplomatų pareigybėms nereikia klausimų Europos parlamente, nes tai būtų labai ilgas ir komplikuotas procesas. Ar jūs tą patį galvojate ir apie ES vyriausiojo galiotinio paskirimą? Gal galėtume tai paaiškinti? E, skaidrumo ir demokratinės atskaitomybės aspektai e, Europos piliečio akise yra labai svarbus. Jau galvojame apie klausimus tam tikrose atsakingose Europos parlamento komitetuose, ypač kai galvojame, kalbame apie tokias šalis kaip Kinija, Rusija, Indija, Brazilija, Japonija, kurios turi strateginės reikšmės ES. Aš tikiuosi, kad vėliau šiais metais savo pasiūlyme dėl Europos išorės agentūros jūs tą poziciją aiškiau įvardinsite, išdėsite. Pone vicepirmininkė, prašom tris minutės. Dar kartą dėkoju už klausimus. Kai jūs sakėte, kad kol kas viskas gerai dėl JAV, Tai norėjau e, pasakyti, kad jau čia ir sustokim. Bet jūs visiškai teisingai pastebėjote, kad dabar mes turime galimybę įvertinti savo santykius su Junktinėmis Amerikos valstybėmis strateginį efektyvumą. Turime priemonių dabar jau taikomose dialoguose - Transatlantinė ekonominė taryba, energetikos tarnyba, taryba. taryba Ir mes, bent jau iš komisijos pusės, dažnai dėl e, svarbiausių klausimų sutarėme. Su Junktinėmis Amerikos valstybėmis vyksta nuolat vadovų sustarimai, kitas įvyks gegužės mėnesį. E, Aš dar iš tiesų nežinau, kokių priemonių šioje veikloje aš turėsiu, bet man yra akivaizdu, kad reikia plėtoti ir stiprinti jau užmėgstus santykius su mano lygmens pareigūnais. Taip pat turime suteikti galimybę komisijai ir tarybos pirmininkui stiprinti santykius atitinkamais jų lygmenimis. Tokiu būdu mes galėsime išsiaiškinti, kur mes labiausiai derame. Aš, dirbdama prekybos rytyje, labai daug stengiuosi palengvinti prekybą su Afrika. Čia mes kartu su Junktinėmis Amerikos valstybėmis norime padėti Afrikos šalims vystytis tokiu požiūriu. Taigi jūs visiškai teisingai pasakėte, kad čia reikia apie daugą pagalvoti. Dėl tikėjimo laisvės. Žmogaus teisų konvencija paversta žmogaus teisų hartija. Toje šalyje, kurią aš, kurią aš geriausiai pažįstu, yra labai aiškiai vardinta kaip žodžio laisvė ir religijos laisvė. Kaip, aš, kaip ir jūs, aš puikiai žinau, kad tai yra pagrindinė žmogaus teisė. Man tai yra mano veiklos neatskiriama dalis, e, kai kalbame apie santykius su viso pasaulio šalimis. Dėl e, vyriausiųjų galiotinių noriu jūs nuvilti ir dėl to atsiprašau, visada dėl to atsiprašysiu bet aš tikrai neplanuoju, kad bus daug vyriausiųjų galiotinių daugeliu šalių. Bet aš noriu pademonstruoti, kad mes pasirenkame atskaitingus, kompetitingus žmonės. Aš nepasakau prieš tai, kad jie ateitų į parlamentą, bet aš nesu tikra, kad būtų naudinga kviestis jos į tokį procesą, kuris nėra numatytas sutartyje. Apie tai reikėtų turbūt dar daugiau pakalbėti, nes galbūt, kaip neretai atsitinka, rasime metodą, kuris leis jums jaustis geriau apklausinėjus, išklausinėjus žmonės, kurie pradės dirbti vienokį ar kitokį darbą. Manau, kad apie tai reikėtų pagalvoti. Honorevole Sivič, per un minuto. Pana Sivič, vieną minutę. Przesłuchania, I'm here. Takie... Ačiū. Klausimai yra organizuojami tokia forma, kad mes užduodame kaip įmanoma daugiau klausimų, norime sužinoti viską, na, o jūsų atsakymai yra labai bendro pobūdžio. Galbūt reikėtų imti atvirai kalbėtis. Norėjau paklausti, ar yra konkrečių planų dėl Ukrainos. Ukrainoje bus greitai išrinktas prezidentas naujas. Ar ES jau yra numačiusi, kokia bus jos pozicija? Ukrainos atžvilgių. Ukrainoje šiuo metu vyruoja visiškas politinis chaosas ir dauguma europiečių tai tenkina. Ar yra numatyta tęsti dėrybas dėl asociacijos sutarties, kaip yra e, dėl vizų klausimų? Žodis kolegai Minaman. Europos parlamentas praėjusi pavasarį savo rezoliucijoje nurodė, kad JAV yra strateginė partnerė. Mes turime konkretų pasiūlymą, kaip konkrečių instrumentų pagerinti bendradarbiavimą. Galbūt galima sukurti e, transatlantinę politinę tarybą ir du metinius e, aukšto lygio susitikimus įsteigti. Galbūt jūs, ponė Ešton, galėtumėte su ponė Clinton pagalvoti, kaip dar galima būtų tai padaryti. Yra juk šiuo metu ir kitų instrumentų, pavyzdžiui, transatlantinė ekonominė taryba, kuri turėtų duoti postumi transatlantiniai rinkai, lygiai taip pat veikia ir energetinė taryba. Aš norėčiau dabar sužinoti, ką manote apie e, tokį parlamento pasiūlymą. Pane Pek. Kolegos Biselio vardu norėčiau užduoti Jums klausimą. Jūs keliate daug vilties, mes norime ambicingų tikslų, norime visi kalbėti vieni, vienu balsu. Ar galite pasakyti, kokios šalis dar nepripažino Kosovo ir ar galite užtikrinti, kad to nepadariusios šalis tai padarys, man atrodo, kad būtent tai yra puikia galimybė įrodyti, kaip ES gali kalbėti tikrų vienu balsu. Trys minutės. Ačiū, ponė Siveč. Aš e, nesistengiau niekur per daug politiškai diplomatiškai kalbėtis ar per daug bendrais terminais kalbėti, kaip jūs puikiai supratote. Aš stengdamasi sukurti savo strategijas ir struktūras, uh, E, tariuosi su parlamentu ir tokiu būdu aš noriu parodyti jums, kiek laiko ir energijos aš skiriu atitinkimiems klausimams. Ukraina e, yra viena aktualijų dabar. E, sausio 17 dieną, paskui vasario mėnesį vyks rinkimai. Ir mes net nežinome, kur politinės jėgos pakryps toje šalyje. Aš tikiuosi, kad tai yra puikus demokratijos, funkcionuojančios demokratijos ženklas. Iškart po rinkimų reikės išspręsti tokius klausimus. Pirmiausia, kokie bus Ukrainos ir Rusijos santykiai, priklausomai nuo to, kas laimės ir kaip bus einama į priekį, kaip mes e, remsime tokius e, reikalus, tokias problemas kaip teismų sistema, kaip e, elgsimės su prekybos susitarimu. Uh, E, jis e, jau pradėtas renkti labai daug darbo į tą tai įdėtą ir tikimasi iš Ukrainos pusės tiek pat pastangų, be bejonės reikės spręsti ir energetikos bei kitus klausimus. Tikimės jūsų paramos. Nenoriu pasakyti, kad aš nesuprantu, kokias rytis reikės su Ukraina aptarinėti ir tai daryti reikės labai greitai, bet pirmiausia reikia palaukti, kol baigsis rinkimai ir neskubėti uh, E, užmesginėti dialogą e, su jais be laiko. Dėl Junktinio Amerikos valstijų. Aš jau turėjau garbės su e, Clinton susitikti, kai ji atvyko į NATO susitikimą, mes kalbėjome sakys į akį, taip pat Vašingtonė turėjau garbės su ja susitikti, taip pat kalbėjusi su gerbimais mm, parlamentarais, tokiais kaip Holbrukas. Ir tikiuosi, kad su jais dar susitiksiu ir Londone prieš konferencijos pradžią. Aš žinau, kas labiausiai rūpima dialoguose. Kai kalbame apie transatlantinę ekonominę tarybą, niekad nepamirštame, kad ir parlamentarų balsas turi būti išgirstas per visas diskusijas e, apie tai yra kalbama. Aš kaip priekybos ministrė, priekybos komisarė labai daug laiko praleidau kongrese ir susitikinėjau su tinkamų komitetų pirmininkais ir nariais. Mes visi suprantame, koks svarbus yra kongresas Junktinio Amerikos valstijų sistemoje. Aš Tikiuosi, mes visi tikimės, kad Amerika pripažins Europos parlamento vaidmenį, taip pat kaip mes pripažįsime kongreso vaidmenį ir tai bus labai naudinga ateičiai. Pone Pak sieja su manimi daug lūkesčių. Dėkoju už tai. Dėl Kosovo pripažinimo. Dar nepripažinusios valstybės narės turi savų priežasčių ir aš jų dabar nevardinsiu. Man svarbiausia yra tai, kad ES e, veiksmai toje srityje funkcionuoja pakankamai gerai. Ir tai yra susijęs su Europos tarybos ryštingumu. Aš labai realiai vertinu mūsų trumpalaikius siekius Bet e, mes negalime nieko konkrečiai pasakyti dėl tolimesnės pagalbos e, valstybėje, kur yra labai sudėtinga. Gracias, señor presidente. Se ha referido usted ya, señor. Ačiū, pirmininkė. Baronienė, jūs jau kalbėjote apie Kubą ir Kolumbija, tačiau mūsų santykiai su Latino Amerikos valstybėmis apima daug daugiau ir nusipelno daug didesnio dėmesio, nei buvo skirta iki šiol. E, vyksta vadovų viršūnių susitikimai su AKR valstybėmis, su Latino Amerikos valstybių vadovais. Renksime darbinės programas, kurios apspręs mūsų santykiai tu, su tų regionų valstybėmis. Kokį indėlį rengiantis įnešti, kad paskatintumės paskatintumėte santykius su Latino Amerikos valstybėmis ir kad būtų nueita toliau nei prekybos bei kitokie susitarimai. Šoplin, ačiū. E, jūs prieš valandą atsakėte į ponios Hautalos klausimą ir atsakydamas sakėte, kad jūs labiausiai suinteresuota rezultatais. Taip, bet užsienio politikoje nuolatos tenka spręsti dilemas. Pavyzdžiui, žinome, kad viena iš potencialių ES strateginių partnerių e, vykdo mirties bausmę savo piliečiams, kita persekioja žurnalistus. Taigi, kokie kas jūsų nuomonė yra svarbiau - ekonominis santykių aspektas ar žmogaus teisų matmuo santykiuose? Pone Jatanmaki, vienai minutiai. Arvoisa Lady Baroness. Lissabonin sopimuksen mukaan Euroopan unionin päämääränä on edistää. Lady Ashton, pagal Lisabonos sutartį ES tikslas yra skleisti taiką ir klėstėjimas, užtikrinti gerovę žmonėms. Ir iš tikrųjų ES atnešė į Europą taiką ir stabilumą. Deja, smurto prevencija ir konfliktų prevencija dar nėra ES politikos pagrindinių elementų. Ar jūs manote, kad ES turėtų ieškoti naujo vaidmens savo kaip stabilumo, kaip stabilumo puoselėtoje ir taikintoje pasaulyje? Ne, aš ten trys mintės atsakymų jums. Ačiū. Pone Memezan, sutinku, kad Latino Amerikos šalyse galima daugiau nuveikti, reiktų apmastyti mūsų santykiai su tomis šalimis. Ispanija šiuo metu pirmininkaujantį taryboje e, tuo ypač domisi. Ir aš dirbu su komisijos nariais, e, užtikrinant, kad regioniniai aspektai būtų matomi mūsų politikoje. Uh, stengiamės neišskirti atskirų šalių, dažnai tos šalis su šalimis dirbame regionų kontekste. Todėl mums reikia laikytis regioninio strateginio požiūrio, tą rengiuosi daryti. Plėtoti jį be abejo su parlamento narių indėliu žmogaus teisės ir ekonominis matmo santykiuose. Man atrodo, mums reikia laikytis strategiško požiūrio. Pa, žmogaus teisės yra vienas svarbiausių mus apsprendžiančių dalykų ES e, pa, pamatinis akmuo. Ir jis yra labai svarbus plėtojant santykius su pasaulio valstybėmis. Ir mes tai aiškiai deklaruojame santykiuose. Mes norime, kad ir kitos valstybės vystytųsi ir bendradarbiautų su mumis tais klausimais. Ne, neįmanoma atmesti kai kurių dalykų, reikia bandyti bendradarbiauti. Ponios Jetenmaki klausimas. Manau, turime kalbėti apie taikos kūrimą ir taikos išlaikymą. Ir Čia turime prisiminti jungtinių tautų organizacijos vaidmenį ir sutelkti dėmesį į tai, kas mūsų nuomonė padėtų skleisti ir pripažinti mūsų vaidmenį konfliktų prevencijos rytyje. Noriu pateikti vieną nedidelį pavyzdį. Eroje po Kopenhagos susitikimo skaičiau pranešimus apie, stabil, apie stabilumą pasaulyje ir na, tampa aišku, kad kai kuriuose šalise iškyla problemų, sunkumų konkrečiai dėl klimato kaitos ir kai kuriuose šalise tai kelia, tas klimato kaita kelia chaosą ir tai gali tapti potencialių konfliktų priežastimi. Taigi turime pamastyti, kaip galime prisidėti prie stabilumo pasiekimą visame pasaulyje. Tai yra vienas nedėlis pavyzdys, bet tai ne vienintelis pavyzdys. Uh, kuris atskleidžia, kad taikos siekimas suteikia, galimybę, suteikia valstybėms to, tokias galimybės, kurias ir norime joms suteikti. Būtent taip galime pasipriešinti konfliktams, padėti šalims ekonomiškai, galbūt ir karinėje srityje išspręsti kai kurias problemas. Ir galbūt tokiu būdu mums pavyks e, pasiekti tikslų ir man pavyks įgyvendinti tą vaidmenį, kuris man suteikiamas. Per un minuto. Ďakujem pekne. Kolega Sala, vieną minutę. Ačiū. Aš taip pat turiu klausimą apie žmogaus teisės. Europos parlamentas Sakarovo premiją įteikė Rusijos memorialo organizacijai. dar kartą sutriptos pagrindinės konstitucinės teisės ir vienas iš memorialo atstovų buvo suimtas. Ledeštin, kaip rengėtės išspręsti ilgalaikę visada jaučiamą įtampą, kuri yra nukreipta į vertybės, kuriomis paremta Europos Sąjunga. Tokiose srityse kaip saugumas, gynyba, bei Iranas. Kaip rengėtės sutaikinti tos prieštaravimus? Nes mes nenorime, kad Rusija nutoltų nuo Europos vertybių, norime, kad ji priartėtų prie mūsų. Norevole Žyb, per un minuto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pana Šyp, vieną minutę. Pytanie o stosunek do partnerów na. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas yra susijęs su rytų partneriais, ypač Rusija ir Baltarusija. Praėjusį kartą jums, gerbiama vicepirmininkė, pateikiau tokį klausimą ir jūs sakėte, kad atsakysite vėliau. O dabar mano klausimas yra susijęs su Baltarusija, kur žmogaus teisės nėra gerbiamos. Kaip galėtume išjudinti pokyčius Baltarusijoje? Ar ekonomikos santykiai ar žmogaus teisės yra svarbiausios mūsų santykiuose su rytų partneriais. Tokį pat klausimą galėčiau pateikti dėl santykių su Kuba. Ar jūs elgsitės taip, kaip teigia pirmininkaujantį Ispaniją, ar jūs įsivaizduojate kitokius e, organizavimo su e, Kuba santykius? Svensonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Eritreja tapo tikra policinė valstybė Eritreja dabar gali būti lyginama su Šiaurės Koreja. Ir retai, kada tokio lygio policijos e, mastus matome. E, tai turi įtakos e, santykiams su Eritreja, pagalba Eritrejai. Milijonai eurų tenka pagalbai Eritrejai. Kaip galima užtikrinti, kad ES pagalbos kanalai Eritrėjai būtų panaudojami taip, kaip reikia. Nes dabar matome, kad daugiau Eritrėjoje yra uždaryta žurnalistų kalėjimuose negu Kinijoje. Tai e, labai didelis skaičius, nes gyventojų skaičius Eritrėjoje yra nedidelis. Gal ponia Ashton galėtų mums paaiškinti, kaip galima pagalbos kanalus panaudoti tam, kad būtų užkirstas kelias negirdėtai, neregėtai sunkiems ir smurtiniams Eritrejos valstybės susidorojimo su gyventojais metodams. Ačiū. La parola alla signora viceprezidente per la sua. Žodis poniai vicepirmininkiai, trim minutėm. Um, Pone Zala, Aš nežinau, kad e, kažkas buvo sulaikytas. E, reikėtų klausti ne ką aš darysiu, bet ką mes galime daryti, nes mes puikiai suprantame, kad reikia remti tokias organizacijas e, ir Europos parlamentas gali suvaidinti labai stiprų vaidmenį, kaip ir Europos taryba bei užsienio reikalų taryba. Šiais klausimais mes turime dirbti kartu nes turime galvoti, kokią ateities strategiją vadovausimės. Mes žinome, kas buvo padaryta sėkmingai anksčiau, bet reikia vertinti ir praties klaidas. Aš šiai problemai sprendimo kol kas neturiu, bet aš aiškiai matau, kad reikia ieškoti būdų panaudoti ES svertus efektyviausiai. Taip, jūs visiškai teisus, aš nepakankamai teisingai e, deramai atsakiau klausimą dėl Baltarusijos. Mes laukiame 2010 metais įvykšančių rinkimų ir 2011 metais įvykšančių rinkimų rezultatų. Aš ir praeitą kartą sakiau ir dabar galiu pasakyti, kad santykiuose su Baltarusija turime prisiminti, kad Rusija siekia strateginių santykių su Baltarusija per muitų sąjungą ir tai turės tam tikrų padarinių prekybai. Aš žinau, kad su Baltarusija birželio mėnesį Prahoje pradėtas žmogaus teisų dialogas ir manau, kad tai buvo įdomi ir naudinga proga uh, Aš kol kas negaliu dar pasakyti, ką toliau darysim ir ką turėtume daryti. Tačiau akivaizdu, kad e, pati pradžia jau buvo pozityvus žingsnis. Be to reikia nepamiršti, kad yra uždraustas vizų išdavimas ir e, e, jį tą, tą reikėtų panaikinti. Taryboje turėtų būti plačiau diskutuojama, kaip vizo apribojimus būtų galima taikyti vėliau ir ką galėtume pakeisti. Vėlgi tai didelė dalimi priklausys nuo to, ką Rusija ir Baltarusija nuspręs dėl muitų sąjungos. Tai yra pavieni elementai ir, kaip aš sakau, tai yra tarsi tam tikras dėlionės žaidimas. Kol kas turime išsiaiškinti, kaip ką sudėliosime. Taip pat jūs pateikėte klausimą dėl Kubos. Kaip jau anksčiau sakiau, reikia vienbalsiškumo, keičiant tokio pobūdžio politiką taryboje. Ta politika jau 30 metų gyvendinama. Žinau, kad kai kurioms valstybėms narėms E, žmogaus teisų klausimai e, dar kartą iškilo kaip labai aktualūs toje šalyje. Nepamirškime, kad reikia įvertinti, ar reikia pakeisti tai, ką jau turime, ar reikia kažkaip papildyti jau turimą politiką. Turime siekti būti kuo efektyvesni. Kaip aš jau sakiau, politika įgyvendinama jau 30 metų ir žiūrėkime, ar ji yra, yra tiek efektyvi, kiek ji turi būti efektyvi. Bet taryboje, kaip sakiau, turi būti priimtas vienbalsis sprendimas ir kol kas ta politika nėra keičiama. Honorevole Kukan, un minutė. No, I'm sorry, I forgot, I forgot the question. Atsiprašau, neatsakiau ponui Svensonui dėl Eritrėjos. Pone Svensonai, policijos klausimą Eritrėje. Aš detalių, smulkmenų nežinau, bet pats principas, kad mūsų resursai turi būti efektyviai panaudoti, kaip svertas, kad žmogaus teisų problemų nebus, kad spaudos laisvė bus užtikrinta. Tai yra svarbiausia, dėl to ir yra politika to šalies atžvilgių labai svarbi ir ekonominė politika taip pat labai svarbi. Neretai ir karinis aspektas iškyla. Klausimas, kaip viską suderinti. Ir Eritrijos atžvilgių tai yra labai reikšminga. E, Kukan per un minuto. Ponas Kukan vienai minutai. Ačiū. Ledešton, noriu užduoti klausimą apie Vakarų Balkanų regioną. Jis yra tikrai labai svarbus ES e, ateities plėtrai. Jūs apie jį kalbėjote savo žanginėse pastabose ir atsakydama kolegai Jelko Kacin. Norėčiau dar, kad paprašyti jūsų pasidalinti mintimis apie tai, kas jūsų nuomonė Europai būtų svarbiausia priemonė, kokiu priemonių pagalba būtų galima įtraukti tą regioną į Europą. Uh, kad tai sustiprintų Europą, dar labiau suvienytų Europą. Kokį realistišką tvarkaraštį jūs įsivaizduojate ir kaip rengėtės įtraukti į šią sritį išorės veiksmų tarnybą? Ačiū. Per un minuto. Squaltieri vieną minutį. Ačiū. Pone Ašton, kaip vieną iš prioritetų įvardinote Somalį. Šiuo metu, ko gero, netgi vyksta žiaurios kovos Somalija. Europos Sąjunga įsipareigojo siūsti misiją į Somalį. Jau dabar Somalija veikia Europos misija. Planuojama yra siūsti karinių pajėgų mokymo misiją, pavyzdžiui, pakrančio apsaugos tarnybos mokymo misija. Kokie yra konkrečiai ES įsipareigojimai Somaliui? Kaip dėl Atalan programos? Ar Europos e, žvejybos laivus, laivai yra saugojami pagal Atalan programą? Ar čia apimama taip pat yra ir nelegali žvejyba? Trys minutės atsakymui. Man uždavė, buvo užduoti du klausimai, ar ne? Tik pasitiklinau, ar nesusimaišiau. Taigi vakarų Balkanų regionas. Man atrodo, kad mūsų visų vertinimas yra štai koks. To regiono ateitis yra santykiuose su ES ir galimybėje tapti ES dalimi. Kai kurioms to regiono valstybėms procesas jau yra gerokai pusėjęs, e, kai kurios pradeda dialogą ir mes sėkmingai tą dialogą inicijuojame. O tai, kas įvyko Bosnijoje, įvykiai Bosnijoje man kelia didžiausią susirūpinimą ir kaip išspręsti tą situaciją. Kad e, kažką pas, kad kažko pasiektume reikalingas plataus masto dialogas, nes praėjo 14 metų nuo Daytono susitarimų pasirašymo ir pagrindiniai e, veikėjai čia yra taip pat ir jungtinės valstijos, o Švedijos pirmininkavimo metu Karlas Biltas labai aktyviai e, diskutavo su jungtinėmis valstijomis, ko galėtume pasiekti čia, taigi tikrai galime daug nuveikti aš beveliu kalbėti bendrais bruožais, o ne labai konkrečiai. Ir manau, kad reikia išsiaiškinti, ar procesai, kurie inicijuoti ten, yra pakankamai veiksmingi. Tačiau labai tvirtai laikausi iš tik kokios nuomonės. Mums reikia rezultatų, kad tokių rezultatų, kad e, ta šalis, kurią sudaro skirtingos tautinės grupuotės, siektų būti ES dalimi. E, Taip pat manau, kad negalime likti toje pačioje padėtyje ir politinė situacija reikalauja, kad mes kiek įmanoma greičiau imtumėmės kitų veiksmų. Ir aš rengiuosi kalbėtis su atstovais, kurie dirba regione, taip pat su mūsų atstovais. O užbaigdama noriu pasakyti, kad išorės santykių tarnyba vaidina labai svarbu vaidmenį, suvaidins labai svarbu vaidmenį, užtikrindama, kad tame regione mūsų balsas būtų vienas ir girdimas, ir ypač Bosnijoje, kur taip pat veikia ir e, Turkija, Rusija, Junktinės valstijos, Somalis. Atalantos e, operacija yra labai svarbi. E, Kalbant apie teisėtą ir neteisėtą žvejybą, tai aš nežinau situacijos. E, reiktų išsiaiškinti, ar įmanoma nustatyti faktus. Kiek žinau, ta misija buvo sėkminga. Svarbiausia, kad tie asmenys, kurie buvo su, suimti, būtų tinkamai teisiami. Jūs taip pat teisingai pastebėjote, kad turime vystyti ir veiklą sausumoje nes tai yra atsakymas, ten slypi atsakymas į problemas. Mums reikia mokymo programų, kurios šiuo metu yra ir svarstamos. La parola all'onorevole eh, Dartmouth per un minuto. Toliau ponas Tomas. Baronienė Ešten, buvo, jūs buvote viena iš keturių CND organizacijos uh, apmokamų darbuotojų, taip pat buvote išdininkė. Aš sakau, ten, teikiu tą informaciją, nes jos nėra jūsų gyvenimo aprašyme. Jeigu būtų uh, pasiekti tos organizacijos tikslai tuo metu, rytų Europa šiuo metu nebūtų laisva. Juk kalbame apie saugumo sritį ir noriu pasakyti, kad tuo metu jūsų vertinimai buvo tikrai labai la, labai netinkami. Jūs ed, komisijos Edit Piaf, ar jūs rengėtės atsiprašyti visų žmonių, kuriuos suklaidinote tuo metu? L'alto reprezentantė. Dvi <laughs> minutės, ponė, aštuon atsakymui. Replika, lei per due minuti. No, I'm not afraid to be on at all. I just thought there might be another question. Per... Aš laukiau, galbūt bus dar kitas klausimas tą pačią temą. And the joy of parliamentary democracy is that you're entitled parlamentinės demokratijos vienas iš privalumų yra tai, kad galima kalbėti apie tai, apie ką nori kalbėti, tai nuostabu. Ir kai žvelgėme į Europos Sąjungą, matome, kad 27 valstybės Europos parlamente tuo ir nauto, galimybę ir naudojasi. Tai yra vienas iš svarbiausių momentų mano gyvenime. Mano karjera e, yra mano gyvenimo dalis, ji buvo išspausdinta visur ir paprastai gyvenimo aprašyme pateikiami faktai susijęs su dabartinė situacija. Jūs galite sėkmingai gauti visą informaciją apie savo karjerą. Aš niekada neslėpiau, kuo aš užsiemiau, aš nesigėdinu to, ką aš dariau. Kai buvau jauna, aš dalyvavau tose demonstracijose, nes tikėjau, kad galima atsisakyti brandolinio ginklo. Galima įvairius argumentus panaudoti. Tačiau svarbiausia yra tai, kad buvo susitikti tai buvo susijęs su liūdėjimu už laisvę. Aš tuo metu, niekada, aš tuo metu neturėjau galimybės apsilankyti rytuose. Ir aš imuosi man patikėtų užduočių dėl to, kad aš noriu už toliau siekti savo vertybių, kuriu, kuriomis tikiu, kurias puoselėjau visą savo gyvenimą. Per un minuto. Pana Šalcas, vieną minutę. Ponas Šolcas. Gerbiama kandidatė, gerbiamas pirmininkė, priešinkai negu kad kolega Tanokas, turiu pasakyti, jog džiaugiuosi, kad jūsų gyvenimo kelias yra toks, džiaugiuosi, kad buvote tokia entuziastinga jaunystė, tikiuosi, kad entuzijazmą toliau išlaikysite. Manau, kad taip tikrai tai yra vienas iš jūsų privalumų. Dabar mums reikėtų pasižiūrėti, ką konkrečiai galime padaryti tam, kad aštuonios konferencijos dėl ginklų neplatinimo nesusilaukti tokios pat pabaigos kaip Kopenhagos konferencija. Šiuo metu vyruoja nepasitikėjimas šiai ir piliečiai gali imti dar mažiau nepasitikėti politikais konferencija gali turėti sėkmingų rezultatų tik tai tuo atveju, jeigu mes rimtai dirbsime. Noriu paklausti jūsų, kokie būtų konkrečiai projektai, planai jūsų, ką konkrečiai e, stengsitės daryti tam, kad konferencijos turėtų teigiamo rezultato. Ir kaip reikėtų atkurti pasitikėjimą Europą. Žodis ponė Aštan dviem minutėm. Ačiū. Man patinka visi šio parlamento nariai. Ir aš e, džiaugiuosi, kad yra entuzijazmo kovai su brandoliniu nusiginklavimą, ko, kovai už brandolinį nusiginklavimą ir e, brandolinių ginklų kiekio mažinimą. Mes galim ginčytis dėl to, kaip tai turi būti daroma, bet sutinkame dėl tikslo. Ir manau, kad Junktinio Amerikos valstybių prezidento pareiškimai, kaip jau anksčiau minėjau, yra labai svarbus. Aš dar nežinau, kaip mes elgsime šioje konferencijoje, nes be abejo apie tai reikės pasitarti su valstybėmis narėmis ir e, tokiu būdu mes galėsime susiformuoti labai tvirtą ir aišku savo e, požiūrį. Kaip galima to siekti? Dviem būdais. Pirmiausia, aš tvirtai e, matau, kad kai kuriais atvejais reikia elgtis griežčiau daugia šalių pagrindų. Aš nesakyčiau, kad Kopenhaga buvo žlugimas. E, iš jos išplaukė daug ir gerų dalykų. Jeigu pažvelgtume atgal, tai pamatytume, kad tai yra labai svarbus žingsnis į priekį padarytas. Bet daugia šalių pagrindų dirbti yra labai sudėtinga. Nepamirškime, kai labai daug suinteresuotų pusių gali reikšti savo pozicijas. Ir svarbu yra tam gerai pasirengti. Šį kartą iš anksto nebuvo pasirengta pakankamai gerai, bet manau, kad kitais kartais pasistengsime labiau. Bendrai kalbant apie tokias konferencijas, turime suvokti, kad dirbti reikia pradėti labai anksti, kad galėtume gerai parengti dirbą. Bet bendrai, kai kalbame apie ginkluotės sumažinimą, turime suprasti, kad reikalingas daugia šališkumas. Strategiškai galvojant, pagrindiniai aspektai bus susiję su įvykiais skirtingose pasaulio dalyse, skirtingose pasaulio valstybėse. Ir e, turime suprasti, kad brandolinės jėgainės negali virsti e, kariniais ginklais. Apie konferenciją apie tai turės būti kalbama tik tai tarp daugelio kitų klausimų. Pone Vicepirmininkė, jūs e, žadėjote atsakyti į klausimus, ar jūsų e, požiūriu Ponas Landsbergis e, jums uždavė klausimą, ar jūsų manimų Nord Stream dujotikis atitinka saugos standartus. Ir ką manote apie situaciją Ukrainoje ir Gruzijoje. Prieš mėnesį taip pat esu jums uždavęs klausimą, ar dabar Ukrainos Rusijos sąjungos nariai gali tikėtis būti pakviesti į ateityje organizuojamą viršūnių susitikimą. Pone Aštin, dvi minutės atsakymai. Taip, jūs klausėte manęs prieš keltą savaičių labai daug klausimų. Aš tik antrą dieną tada dirbau, todėl dabar galiu šiek tiek daugiau pasakyti, nes dabar jau penktą savaitę, kai dirbu. Dėl e, šiaurės srovės projekto. Žinau, kad čia nuomonės išsiskiria. Ir aš peržiūrėjau visus vamzdynus, visus dujotikius ir naftotikius, e, mačiau žemėlapį, kalvodama apie energetikos saugumą ir grįžtu prie to, apie ką jau esame daug kartų kalbėję. Reikia energijos tiekumo vairovės, jeigu norime jausti saugesnį ateityje. Tai yra vienas iš svarbiausių saugumo klausimų. Energetikos komitetas, komisijos narys, kai jis bus patvirtintas parlamento, imsis čia labai svarbaus vaidmens. Taip pat nepamirškime, kad ES turi elgtis kaip sąjunga. Tai yra itin svarbu. E, kaip paprasčiausiai galima pasakyti, kad vamzdynai, vamzdynuose nafta ir dujos teka dviem kryptimis. Ir tam, kad mes užtikrintume energijos saugumą ir kad mūsų žmonės nesušaltų, mes turime imtis ryštingų veiksmų. Energetikos komisijos narys e, imsis, manau, tokių veiksmų labai greitai, bet tai yra strateginės politikos su tokiamis šalimis kaip Rusija esminė dalis ateityje. E, vėliau e, dėl Ukrainos, kaip sakiau, turėsime palaukti rinkimų rezultatų. Aš džiaugiuosi, kad Ukraina per paskutinės metų dienas sugebėjo apmokėti sąskaitas, Tarptautinis valiutų fondas labai aktyviai, valiutos fondas labai aktyviai dirba su Ukraina ir stengiasi užsitikrinti, kad visi veiksmai būtų rezultatyvus, bet jau ir dabar mes su Ukraina apie tai kalbame. Dėl Gruzijos kitas susitikimas įvyks Ženevoje, 28-ąjį neklystų. Pieras Moralas, mūsų ypatingas įgaliotinis, bus tenai. Ir Kaip žinote, jungtinės tautos ten bėra vienintelė tarptautinė organizacija atstovaujama. Mums taip pat tenka labai svarbus vaidmuo, galvojant apie proceso internalizavimą. Visos suinteresuotos šalys sustik Ženevoje ir aptars svarbiausius klausimus, galvojant apie tai, kokia turėtų būti Gruzijos ateitis ir kokių e, rezultatų galima siekti santykiuose su Rusija ir kas gali būti palankiausia Gruzijai. Manau, kad einant laikui viskas susiklos, išsi, paaiškės. Lunaček per un minuto. Lunaček vieną minutę. Frau Ashton, um, Sie haben in... Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ashton, jūs pasisakėte už tam tikrus dalykus, kurie svarbus mums, žaliesiams. Pasisakote už žmogaus teisės, kurios yra neatsiejama užsienio ir prekybos politikos dalis. Tačiau leiskite dabar man pasakyti, kad mūsų frakcijoje vyruoja šioks toks nusivylimas. Todėl, kad jūs nieko konkrečiai nesakote apie savo konkrečią viziją, konkrečius tikslus ateinančiams penkeriems metams tam, kad jūs taptumėte tą tikrąją užsienio reikalų ministrę. Mes nenorime, kad jūs būtumėte vien tik tai 27 valstybių narių ambasadorė. Mes norime tikros lyderės, moters lyderės, kuri dirba užsienio e, reikalų srityje ir kurios prioritetas būtų konfliktų sprendimas. Kokia būtų jūsų ateities penkerių metų vizija? Būtent to mums trūksta iš jūsų pasisakymų. Dvi minutės yra skiriamos poniai Ešton. Aš tikėjausi išdėstyti kai kurias e, iš jūsų užduotų, išsakytų pastebėjimų savo pradime pasisakymę. Norėčiau paaiškinti, kas man yra svarbu. Visų pirma, noriu kalbėti apie saugumą. Ir jei mąstysime apie tai, ką Europa turi nuveikti pasaulyje, tai dirbti trečiosiose šalise su trečiosiomis valstybėmis, kurdama saugumą. E, pavyzdžiui, klima, saugumas susijęs su klimato kaita, ekonominis saugumas. Ir čia rengiuosi dirbti su e, už prekybą atsakingų komisijos narių Toliau vystomasis bendradarbiavimas. Galimybė valstybėms aukti ir pasiekti ekonominio augimo, e, kad galėtų užtikrinti švietimo sistemą vaikams. Toliau galimybės ir darbas. Kai įeini į Europos komisijos delegatūrą ar ambasadą kažkokioje šalyje, tai turi matyti, kad e, ta delegacija ir ambasada būtent ir siekia tokių tikslų, palaiko tokius tikslus. Tai yra siekia kurti stabilesnį pasaulį. Ir būtent tai ir yra konfliktų prevencija, saugumo klausimų pripažinimas, kova su terorizmu, su narkotikų kontrabanda, klimato kaita. Visa tai yra didieji iššūkiai, kuriuos bando priimti visas pasaulis. Ir mes turime ir galime tai daryti su draugė su didžiaisiais partneriais, e, taip pat ir ekonominėje, ir karinėje srityje. Tačiau svarbiausia yra partnerystė. Mes norime paremti žmonės visame pasaulyje, kad jie turėtų galimybę kurti tokias visuomenės, kokioje, kokias, kokioje mes gyvename. Onorevole Lamstorf per un minuto. Herr Lamsdorf, vienai minutį. Ačiū pirmininkė. Jau beveik baigiame savo posėdį. Noriu pasakyti, kad jūs geriau išmanote tą sritį, kurią, tas sritis, kurias atstovausite ne gruodžio mėnesį, bet kai kurie dalykai dar mus neramina. Mes iš jūsų, kaip Europos užsienio reikalų ministrės, norime daugiau nei jūs pati iš savęs. Mes norime, kad išorės santykių tarnyba apimtų kaiminysės politiką. Jūs manote, kad tai yra geras sprendimas, bet pirmininkas priemė kitokį sprendimą. Mes norėtumėme, kad diplomatai dirbsėdis toje tarnyboje dalyvautų klausimuose, kad taip ambasadorių matomumas būtų didesnis, jų svarba būtų didesnė. Tačiau jūs atmetėte šią, šį pasiūlymą. Ir kalbant apie išorės santykių tarnybą, tai tos tarnybos valdyme parlamento atstovavimo nėra. Ir, na, nors jūs kalbate apie didesnę įtraukti, tačiau man čia viskas atrodo tuščia. Uh, Manau, kad turite būti labai ambicinga, sprendžiant institucinius klausimus. Ir jūsų atsakymuose raštu kalbate apie Europos karinės pajėgas Afganistane, bet man atrodo, kad Afganistane ES neturi karinių pajėgų. Man aš džiaugiuosi, kad ES turi karinės pajėgas. Ar jūs taip laikotės tos pačios nuomonės? bandant atsakyti į klausimus apie išorės santykių tarnybą, aš noriu pasakyti, kad aš jau daug pasakiau apie tai. Ir kadangi tai yra labai svarbi tarnyba, komisija turi ją palaikyti ir čia norime pasiduoti komisijos ištekliais. Ta tarnyba neišsprūsta man iš rankų. Aš laikau tai teigiamų dalykų, kad paskirtasis komisijos narys prisims atsakomybę už tą tarnybą ir galės geriau ją rūpintis, nei aš galėčiau. Ir aš norėčiau, kad parlamentas pateiktų prioritetų sąrašą, kur, kur, ko pageidauja šioje srityje. Taigi, aš iš tikrųjų bandau išsikelti kiek įmanoma platesnio užmojo tikslus, bet taip pat neprarasti ir santykio su realybė. Ir noriu pasakyti, kad santykiai, kad komisija ir, tarnyba, ir taryba dirba panašiai, tačiau ne visiškai taip pat. Ir mes kūrėme visiškai naują tarnybą, visiškai naują struktūrą ir bandome suvienyti, sujungti kai kurias politikos rytis. Ir jūs norite, kad aš kasdieną domėčiausi kai kuriais klausimais ir kai kuriais atvejais nedelsiant reaguočiau. Tai yra didžiulis iššūkis. Aš noriu, kad su manim bendradarbiauti kiek įmanoma daugiau žmonių. Ir jeigu man pavyks užsitikrinti komisijos bendradarbiavimą, bet 27 ministrų paramą ir parlamento paramą, tai tikrai bus daug daugiau nei mano vienos balsas. Pasaulyje bus girdima daug daugiau. Ir mes kalbame apie apie tai, kad, re, kad turime parengti labai didelius pokyčius, e, kalbant apie tą išorės santykių tarnybos skūrimą. Turime parengti pasiūlymus, e, kuriems pritartų ir parlamentas. Ir aš noriu pasirengti gerai prieš kažką teikdama tarybai ar parlamentui tvirtinti. Aš pristačiau savo mintis dėl delegacijų darbo trečiosiuose šalise ir aš turiu jūs nuliūdinti, bet aš tikrai kars nuo karto sakysiu tai, ką galvoju, jeigu manysiu, kad reikia eiti kitą kryptimį, nei jūs manote. Bet aš tikiuosi tvirto bendradarbiavimo su jumis. Minutų. Uh... Pone Severin, gerbiamoji vyriausiai galiotinė, aš esu šioje salėje ir jūsų klausiausi ne tam, kad patikrinčiau, kiek jūs žinote vieną ar kitą temą, bet kad suprasčiau, kokia kryptimi ir ar kokiomis kryptimis mes galėtume toliau bendradarbiauti. Ar jūs sutiktumėt su manimi, kad išorės santykiuose reikia būti nereaktyviems, o aktyviems? Mūsų veiksmams reikia vizijos, o vizijai reikia aiškių tikslų. Aiškus tikslai reikalauja aiškaus mūsų vertybių ir mūsų geopolitinio identiteto supratimo. Jeigu jūs su tuo sutinkate, ar būtumėt pasirengusi bendradarbiauti su mumis formuojant šią viziją prieš tai, kai bus sustiprintos atitinkamos su tuo susijusios politikos rytys, kad mes galėtume žengti į priekį, o ne veikti retrospektyviai. Ačiū. Pone, aš ten dvi minutės atsakymui. Um, yes. Finally, a, a very straightforward question. This is uh, what I wanted to prove, that you can give a straightforward... Jūs galite atsakyti labai atvirai. Aš stengiuosi išvengti tokių atvirų klausimų. Bet kartais tai, kaip klausimai suformuluojami, net yra neįmanoma atsakyti tik taip ar ne. Aš žinau, kad jūs visi esat politikai ir aš tiksliai žinau, kada aš esu stumiama atsakyti taip arba ne, bet tai padaryti yra labai sudėtinga, todėl atleiskite, jeigu aš bandau išlysti iš tokio kampo. Norėčiau e, šiek tiek plačiau pakalbėti, nes tam laiko turiu. Mes visi suprantame, kad šis parlamentas mums visiems yra labai svarbus. Aš bandžiau tai jau anksčiau pasakys ir tikiuosi, kad prekybos komiteto pirmininkas su tuo sutinka. Uh, Mes tengiamės atsakyti visus jūsų keliamus klausimus ir darome tai, kaip tik galėdami. Aš apgailėstauju, kad kuriuos jūsų nuvyliau šiandien daugiau ar mažiau, bet taip atsitiks ir ateityje, nes kai mes bandome suformuoti vienokią ir kitokią politiką, tai stengiamės, kad ji būtų kuo realesnė ir įgyvendinama visose institucijose. Bet aš esu tvirtai įsitikinusi, kad šioje salėje yra sukaupta labai daug patirties ir kvalifikacijos. Jūs visi esate demokratiškai išrinkti, o aš nesu taip išrinkta. Todėl jūs esate atsakingi už mūsų visuomenės raidą. Ir aš tai gerbsiu visiškai. Ačiū. Minuto. Prieda vieną minutę. E, komisė. Labai ačiū. Gerbiama komisijos narė. Mes kaip EPP frakcija labai vertiname jūsų atvykimą tiek šiandien, tiek gruodžio mėnesį. Labai vertiname, kad esate lankščiai nusiteikusi biudžeto kontrolės procedūros klausimų. Mes norėtume, kad dar kartą savo pasirižimą pasakytume akte norėtume, kad e, tai būtų aiškiai pasakyta, kad tai nuskambėtų kaip išvada. Šis klausimas yra institucinės logikos dalis. Jeigu mes, tiesą sakant, dabar jau galime su jumis susitikti, tai galbūt galėtume susitikti ir su jūsų darbuotojais. Kodėlgi negalima būtų susitikti su jūsų darbuotojais? Na ir dar vienas klausimas. Dabar, kas dėl bendradarbiavimo tarp jūsų ir mūsų? Per ateinančias savaitės norėtume sužinoti, kaip artimiausių metų, manote, Europos parlamentas galėtų įsitraukti e, į Europos išorės veiksmų tarnybos parengiamą į darbą. Dar prieš tarybai e, pateikiant formalų steigimo pasiūlymą, kaip konkrečiai, kokiu, kokia, darb, kokia darbo atverkė galėtų būti, kaip gal, galėtų įsitraukti čia parlamentas. Pirmininkas. Taigi atrodo, dabar priejome jau prie pabaigos, prie išvadų. Pone Ešton gali atsakyti į paskutinį klausimą, jei dabar liko laiko iki 16 valandos ir išvadams taip paskiriamas laikas. Prašom, pone Ešton. Ačiū, ponė Preda, už malonius žodžius dėl biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo. Aš esu pasirengusi atsiskaityti parlamentu taip, kaip numatyta sutartyje. Tai labai paprasta. Turime išsiaiškinti, ko jūs iš manęs tikitės, kad aš e, galėčiau patenkinti jūsų lūkesčius. Aš jau pasakiau, kad man labai svarbu, kuo daugiau dirbti parlamente. Aš suprantu, kad jūs siūlote, jog e, būtų surinkta diskusija kovo mėnesį. Datos yra svarstomos ir mes galvojame, ar reikėtų į tą diskusiją įtraukti nacionalinius parlamentarus. Sprendimas jūsų rankose. Spr tarybos sprendimas turi būti priimtas balandžio mėnesį, taigi grafikas yra gana glaustas. Jūs e, turite nuspręsti, kas yra naudinga jums, tada mes darysime dirbsime kuo greičiau. Duris yra atviros, visų rankos laisvos ir aš tikiuosi, kad mes tą puikią progą e, gerai pasinaudosime. Eh, se vuole mh, mm, fare un commento finale su tutta l'audizione. A... Gal norėtumėt eh, galutinį komentarą išsakyti eh, viso klaus, apie visą klausimą? Taip, aš vis dar čia. Aš norėjau pasakyti keletą dalykų. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems teikusiems klausimus, nes man itin svarbu, kad jūs šiame klausime būtumėt pat klausę visko, kas jums rūpėjo. Galbūt atsakymus gavote ne visus, bet e, šiuo metu iš manęs gavote tai, ką aš žinau, ką aš galiu pasakyti. Dar noriu pakartoti parlamentui, ką esu jau aiškiai nesikį sakius ir mano ankstesni e, komisijos nariai kolegos yra tą sakę, kad esame pasirengę su jumis sutikti kuo dažniau, kai tik galime, e, žinoma, laikantis tam tikrų protingų laiko terminų. Komisija, kaip ir, kiti, ir visi komisarai, pademonstravo norą bendradarbiauti ir tą norą reikėtų vertinti kaip realų norą dirbti kartu. Ir aš džiaugiuosi turėdama galimybę kartu su kitais parlamentarais su jumis bendradarbiauti. Ketvirtas dalykas. Aš puikiai suprantu, koks svarbus yra ver ir vertingas yra darbas su taryba. Visi 27 užsienio reikalų ministrai yra labai kompetitingi. Daugelis iš jų e, yra sukaupę be galo daug patirties ir aš tikiuosi, kad jie suteiks man reikalingą paramą ir pagalbą ir pasaulyje galėsiu mūsų atliekamą darbą puikiai atstovauti. Ir baigdama e, noriu pasakyti, gal ir keistai skambės, kad labai laukiu kitos progos su jumis sutikti. Kuo ilgiau tęsime dialogą, tuo geriau mes suprasime mums aktualiausius rūpimiausius klausimus. Labai svarbu, kad tarp tų mūsų sutikimų jūs nepamirštumėt, kad galite kreiptis į mane ir pasikalbėti apie visus rūpimus klausimus, arba grupėmis, arba kitais būdais. Mano duris visuomet jums atviros. Taigi dėkuoju jums, skir, jums už jūsų skirtą laiką. Žinau, kad kai kuriems iš jūsų reikėjo labai pasistengti, kad galėtume dalyvauti šiame posėdėje. Labai dėkuoju, man šis susitikimas buvo labai svarbus, tikiuosi, kad jums taip pat. Ačiū.